Okay, everybody. Um... Sveiki atvykę į posėdį, prašyčiau užimti savo vietas, nes kaip visuomet turime aptarti labai nemažai klausimų. Man turbūt nereikia daryti jokio įvado, nes ir tokiu būdu mes laimime tas penkias minutės. Vyks viešasis klausimas apie išvestinės finansinės priemonės ir nebiržos išvestinės finansinės priemonės. Taigi pirmiausia, išklausysime pranešimų iš priežiūros ir viešųjų institucijų, iš infrastruktūros kuriejų, iš brokerių, sandorių sudarytojų ir iš stambių E, galutinių vartotojų. Taigi pirmiausia, išklausysime pranešimus ir po to pereisime prie klausimų ir atsakymų bei diskusijų. Pirmasis pranešėjas, ponas Žuė, turės išvykti šiek tiek anksčiau, taigi paprašyčiau, kad pirmiausia būtų užduoti klausimai jam, kad jis spėtų į juos atsakyti. Taigi tokia yra mūsų šios dienos darbo tvarka ir vėliau ponas pranešėjas, ponas Langinas padarys trumpą apibendrinimą. Jis rengia pranešimą iš vestinių finansinių priemonių klausimų. Taigi aš paprašyčiau pranešėjų laikytis jiems skirto laiko, kitų atveju neliks laiko klausimams užduoti, dėl to gali pasipiktinti klausimų dalyviai. Taip pat norėčiau paprašyti nekalbėti labai greitai, kad vertėjams nebūtų taip sunku dirbti ir kad man nereikėtų jų sustabdyti, prašant kalbėti lėčiau. Taigi pirmasis pranešėjas yra Jean-Pierre Jouet, e, Prancūzijos AMF vadovas, taip pat CESR nuolatinio komiteto dėl po sandorių sudarimo veiklos pirmininkas. Pone Žiūrė, suteiksiu žodį Jums. Uh, Ačiū pirmininkė už jūsų pristatymą, už tai, kad įžangos nedarėte ir leidote iš karto perėti prie klausimo miestai ir aš dabar kalbėsiu. Um, prancūziškai, kad būtų viskas greičiau. E, gerbiama pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, nuo Ženevos iki Londro, Londono, visur diskusijas vyksta dėl to, dėl to klausimo. Pittsburgė, praeitą rugsėjį, didysis dvidešimtukas galiausiai nusprendė, kad standartizavimas, registravimas ir kompensavimas už išvesti už priekybą išvestinėmis mm, finansinėmis priemonėmis rinkoje yra prioritetas. Ir mes galvojame, kad iš tikrųjų ta, bus laikomasi to įsipareigojimo ir bus galima iš karto pereiti nuo principų deklaravimo prie jų e, perkeliamo į praktiką. Tikiuosi, pirmininkė gerbiami komiteto nariai, kad mm, visas koordinavimo darbas tarp komisijos ir tarybos vyks greitai, bus viskas, visi europiniai standartai suderinti ir mes galėsime juos užfiksuoti ir tokiu būdu įkvėpti partnerius tą patį padaryti. Labai sveikinu pana Langeną su puikiu pranešimu, labai aiškiai nustatyti jo pranešime visi parametrai, labai aiškiai apibriežti apibrieštos e, darbo kryptis. Ir iš tikrųjų labai daug padaryta, tai yra sunkiausia darbo dalis. Uh, rinkos reguliavimo institucijos iš savo pusės taip pat dirba Cezar grupė, kuria, kuriai man tenka garbė vadovauti. Dabar taip, praktiš, praktiškai ką tai reiškia. Jeigu yra kažkoks gaisras, tai yra, jeigu sisteminis subjektas bankrutuoja, mes norime, kad apsauginės ugnesinės automatiškai užsidarytų. Kitaip tariant, mes nenorime, kad ta tarpusavio priklausomybė tarp finansinių veikėjų, finansinių įstaigų labai globalizuotame mūsų šiandienos pasaulyje keltų pavojų visos sistemos stabilumui. Antra, kadangi skaidrumas leidė užtikrinti geresnį rinkos veikimą ir integruotą privatumą, jos e, stab, nepažeidžiamumą mes norime taip pat, kad e, būtų visiškai aišku, kas perka, iš ko, už kokią sumą, kad rinkos, e, kurios iki šiol buvo labai neskaidrios, būtų skaidrios. Dabar ką reikia daryti? Aš dabar norėčiau pristatyti jums visą triptiką, ko reikėtų mm, šiame pokrizinėme reguliavimo laikotarpį reikia standartizavimo, kompensavimo, registravimo. Standartizavimas visų pirma, kadangi iš tikrųjų už standartizavimą labai lengvai kompensuojama. Eina kalba apie formatavimo darbą, iš ankstinį darbą, dėl kurio paskui kompensavimas vyksta daug efektyviau. Mes žinome, kad ne viską įmanoma standartizuoti, tačiau tai neturėtų būti pasiteisinimas, kodėl kol nėra keliami tikrai plačių užmojų tikslai šioje srityje. Toliau, kompensavimas. Kompensavimo tarpuskaita. Tarpuskaitos subjektai darnauja kaip apsauginė sistema sienos, apsauginės duris nuo gaisro. Reikia pabrėžti, kad tai yra labai svarbu, kai eina kalba apie rizikos grandinę, tai yra papildomos apsaugos priemonės sistemos stabilumui ištikrinti. Todėl Cezar ir siūlo labai e, griežtus standartus nustatyti e, tarpuskaitos e, CCP. Mes norėtumėm, kad um, Čia viskas atrodo labai svarbu ir Cezar labai aiškiai dalyvauja tose procesuose. Mes norime, kad būtų um, ta, um, CCP įsikūrė. Um, tinkamos valiutos zonoje, vis, kuri, kuri yra transakcijos pagrindas. Toliau kalbant apie apie tai, ką Balio komitetas e, siūlo dėl bankų reguliavimo. Aišku, ne viskas gali būti standartizuota, ne viskas gali dalyvauti tarpuskaitoje, aišku, mm, ir nenorėtumėm visko standartizuoti, yra tam tikrų egzotinių produktų, bet aišku, kad turi būti efektyviai valdoma rizika. Trečias dalykas - registravimas nenormalu ir iš tikrųjų Graikijos valstybės skolos krizė mums labai aiškiai tai parodė, kad mm, kuomet reguliavimo institucija nežino iš karto ir besąlygiškai, kas vyksta išvestinių finansinių priemonių e, rinkoje, tai yra blogai, tai nenormalu. Todėl kalbame apie trade repositories sandorių duomenų saugyklas, kurios leis mums bendrai matyti, kokie yra visų um, rinkos veikėjų įsipareigojimai skirtingų o, produktų kategorijose, kad galėtume vykti makroekonominę uh, rinkos priežiūrą. Tokiu būdu bus galima geriau išryškinti ir piknaudžiavimą rinkoje, taikant mikrolygio e, rizikos e, priežiūrą. Aš noriu ypač pabrėžti tai, tai yra atsiskaitimas reguliavimo institucijai dėl pagal MIF reikia priminti, kad yra 27 septynios reguliavimo institucijos. Tai reiškia, kad reikės kažkaip tą renkamą informaciją tarpusavyje susijęti, kad būtų galima ją analizuoti kartu. Tokiu būdu atitinkamais atvejais ne vien tik tai reguliavimo įstaigos, bet taip pat ir uh, E, duomenų saugyklos galėtų tarnauti šiuo tikslu, kad būtų galima stebėti skaidrumą rinkoje ir po rinkos. E, čia yra keli įmanomi variantai dėl to, kiek galėtų būti duomenų saugyklų ir kurios galėtų būti. Vienas variantas, tai čia atitinkamai būtų atsižvelgta į pasaulinį lygmenį. Uh, kiek, yra, kiek vyksta operacijų. Antras variantas būtų pagal reguliavimo blokus parinkti vietą suverenumo tikslais. Abi šios logikos yra visiškai įmanomos, tai Aišku, reikia galvoti apie paprastumą ir išsamumą. E, tai, aišku, būtų argumentas turėti vieną bendrą duomenų saugyklą. Mūsų tikslas yra užtikrinti visoms Europos reguliavimo institucijoms reikalingą garantuotą prieigą be kažkokių tai apribojimų prie tų duomenų, prie kurių jiems reikia prieiti. E, ir tokiu būdu pagal um, vertybinių popierių klasės būtų, aišku, atitinkamai užtikrinama prieiga prie duomenų ir be abejo, kad tuomet e, visos Europos finansinės institucijos, kuomet jos dėrėtųsi dėl kažkokių tai e, kontraktų, dėl kažkokių sutarčių, aišku, reikėtų, turėtų būti atskleidžiama informacija ne Europiniai institucijai. Taigi, Europiniuose įstatymuose turi būti išaiškintas ir tas aspektas, aktas, kai eina kalba apie sandorių duomenų saugyklą trečioje šalyje. Taigi standartizavimas, tarpuskaita, registravimas, tai mūsų darbo programa ir didysis dvidešimtukas susitarė dėl to pirminio darbo, dėl, dėl nebiržinių išvestinių finansinių priemonių, priekybos ir tokių atitinkamų platformų. Labai svarbu, aišku, visi teisiniai aktai, visa teisinė bazė po kriziniam laikotarpiu. Pabaigai aš norėčiau išsakyti savo asmenę nuomonę dėl um, dviejų klausimų, kurie svarstomi jūsų komitete, pono Langen pranešime ir kiti parlamentarai to domisi, bet Cezar neturėjo galimybės išsamiuoti tai paaiškinti. Visų pirma, mm, dėl esma ar vaidmens šio klausimu. Aš manau, kad e, jos tikslas būtų mm, stebėti infrastruktūrą, paneuropinę, gal netgi pasaulinę ir duoti leidimus. Toliau dėl EBOS, Europos bankininkystės e, agent, institucijos, e, aišku, turėtų būti užtikrintas ryšys su ESMA mm, ir ji, aišku, prižiūrėtų Europos centrinių bankų sistemą, mm, atitinkamai prižiūrėtų uh, šių įstaigų veikimą. Aš manau, kad kasdieniam darbui reikalingi glaudus ryšiai su reguliavimo institucijomis. Pirmininkė, um, gerbiamas prelegentė ponė Žiūrė, jūs jau viršėte savo pasisakymo laiką vieną minutę. Gerai, pirmininkė, baigiu. Labai svarbu, kad esma galėtų prižiūrėti visas finansinės institucijas ir bankus, draudimo įstaigas, kitas fondas, dėl, kitas įstaigas. Dėl kitų um, finansinių įstaigų aš čia nekalbėsiu dabar apie tas uh, išimtis. Um, kalbant apie um, tarpuskaitos įstaigas ir sandorių duomenų saugyklas labai svarbu, kad reguliavimo institucijos galėtų matyti, kokių yra trūkumų nebiržinių vertybinių popierių prekybos rinkoje ir kad galėtų išspręsti juos. Ačiū. Nariams buvo išdalintos ką tik kalbos jų originaliosiomis kalbomis. Taigi nariai galės susipažinti su šio atveju prancūzišku tekstu. O dabar infrastruktūros tiekėjas ar operatorius pasisakys Henrik Paulson, atsakingas už Europos išvestinius produktus iš Nasdaq OMX. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponė Langen, ačiū, kad pakvietėte mane pasisakyti e, Nasdaqom X e, klausimų. Aš Nasdaqom X e, e atsakingas už Europos išvestinius produktus ir mes dirbame su mm, visų pasaulius ir maždaug 70 rinkų 15 šalių e, visą savo laiką dirbau išvestinių produktų rinkoje ir daugiausia su CCP tarpuskaita. Jie yra labai svarbus šiolaikiniai funkcionuojančiai ekonomikai. Deja, tenka pasakyti deja, reikia didesnį dėmesį skirti šių produktų valdymui bei reglamentavimui. Aštuntais metų e, krizė skaudžiai parodė, jog nebiržinės išvestinės priemonės gali e, sukelti didelį pavojų ekonomikai, jeigu nebus tinkamai valdomos. Dabar rinkos dalyviai, įskaitant bankus bei galutinius nuvartotojus, e, valiutų biržos, kartu su reguliuotojais imasi reik visų reikalingų priemonių, kurias sumažintų riziką nebiržinėse išvestinėse priemonėse. Dar norėčiau atkreipti dėmesį G20 tai ir ten padarytas išvadas, ten tikrai labai svarbi gairė buvo padėta. Dabar noriu pacidusuoti visi standartizuotos ne, nebežinės išvestinės priemonės turėtų būti, jomis turėtų būti priekiaujama kažkokiuose oficialiuose e, prekybos platformose ir tarpuskaita turi būti užtikrinta iki 12 metų pabaigos, o jeigu tarpuskaita bus atliekama ne, ne, pag, ne per pagrindinę sandorio šalį, tai mokesčiai turėtų būti aukštesni. E, citatos pabaiga. Turėtumėme kuo greičiau gyvendyti šios G20 lyderių principus. Tai tikrai bus svarbus žingsnis, kuriant stabilę finansinę rinką bei padedant atkurti Europos ekonomikos augimą. CCP ir e, valiutų biržos padėjo sukurti stabilesnės finansų rinkas, jos parodė, kad yra atsparios kriziai, per krizę CCP, tai ir e, pagrindinė sandorio šalies tarpuskaita ir valiutų biržos padėjo užtikrinti pasitikėjimą, šitaip stipriai nukentėjusią finansinę sistemą, Centralizuotos tarpuskaitos privalumų yra daug efektyvios, operacijos vykdomos rizika mažinima, CCP arba pagrindinio sandorio šalies tarpuskaita turi prieigą prie pirkėjų ir pardavėjų, todėl galima prisimti visų sandorio dalių riziką bei užtikrinti, imtis papildomų užtikrinimo priemonių, jeigu to reikia. Taigi CCP yra geriausias būdas prisimti išvesinių priemonių riziką. CCP yra priemonės, kurios e, buvo sukurtos būtent tokiam tikslui. Norėčiau išskirti tris labai svarbius aspektus, kodėlgi CCP yra tokie geri ir tinkami rizikai valdyti. Pirmasis aspektas e – CCP disciplinuoja rizikos valdymą rinkose. Būtent CCP esmėje yra užfiksuota mintis galvoti apie rizikos valdymą. Visuomet rizika yra užtikrinama papildomomis priemonėmis, nedaroma išimties didelėms Mm, klientams ar smulkiems klientams. Visiems taikoma vienodi reikalavimai. Taip pat nemokumo atvejais yra vienodas elgesys, uždaroma prekyba, CCP tokiais atvejais veikia labai efektyviai, vien tik atsiradus pavojų dėl galimų įsipareigojimų nevykdymo. Todėl CCP yra tinkama vietoje valdyti rizikai, labai disciplinuota rizikos valdymo vieta. Be to, CCP leidžia pozicijų tarpusavio įskaitą. Mes regėjome daug transakcijų, daug įvairiausių sandorių, kuomet yra tos pozicijos, toms pozicijoms atliekama tarpusavio įskaita. Ir dar viena unikali CCP, mm, unikalus aspektas, būtent e, CCP niekada neužima kažkokios pozicijos, niekada neprisėma e, rinkos rizikus. Je, jeigu yra e, įsipareigojama nevykdymas ar kažkoks kraštutinis atvejis, CCP visada uždaroma. Šie CCP bruožai E, užtikrina, kad tai yra puikus rizikos valdymo instrumentas bei daro tinkamesnių tarpuskaitos instrumentų nei, tarkime, tarpusavio, tarp, dvišalė tarpuskaita, atsiprašau. Dirbame ilgą laiką su šiais produktais ir pripažįstame, jog CSP netinka visiems bei šimties produktams. E, kai kurie išvestiniai produktai yra labai sudėtingi ar labai rizikingi kal naudojimai netaip dažnai. Ir šie produktai negali, jų tarpuskaita negali būti atliekama per CCP. CCP gali būti taikoma didžiai rinkos dalį, bet negali išspręsti visų problemų. Kad kai vis daugiau išvesinių priemonių tarpuskaitos atliekama per CCP, visiškai aišku tampa, jog CCP yra puikiai reguliuojama ir nauja gyvybinga CCP mm, priežiūra turėtų būti naujų, naujo, naujųjų teisės aktų dalis. Tai sukurtų lygias galimybės e, CCP visoje Europoje ir kaip NASDAQ OMEX sveikiname panašius reguliavimo bei priežiūros e, dokumentus dėl CCP kontrolės. Tai sukurs lygią konkurencinę erdvę visoje Europoje. Norėčiau dar atkreipti dėmesį į tai, ką reikia reglamentuoti CCP, ypatingą aspektą. CCP yra mm, gera priemonė užtikrinanti, kad e, nėra konfliktų rizikos valdyme ir kad rizikai bus valdoma gerai ir tinkamai. Be to, e, valiutų priekyba gali padidinti rinkų stabilumą ir e, pagerinti situaciją ir jeigu mm, tam, tikri, mm, tam tikros nebiržinės e, išvesnės priemonės bus vis dėlto pardavinėjimos per biržą, tai gali šiek tiek pakeisti situaciją. Be to, biržinė priekyba užtikrina neutralią prieigą prie rinkos. Tai labai svarbu, ypač neramiais metais, tuomet žmonėms reikia laisvos prieigos prie rinkų. Dabar dėl verslo galutinių vartotojų jų situacija ypatinga ir jiems reikia taikyti ypatingas taisyklės, e, ypač kadangi situacija tikrai yra neįlinė. Ir aišku, ne, ne visi verslo klientai sukelia sisteminę riziką. Iš kitos pusės sisteminės rizikos grėsmė neturėtų būti nulemama pagal išvestinių priemonių įprastinį naudojimą. Labai daug būdų naudoti išvestinės priemonės praktikoje tikrai sudėtinga būtų nustatyti viską, sekti, kontroliuoti. Geriausias būdas nustatyti galima sisteminę riziką būtų dydis, ypatingai dideli vartotojai gali kelti tam tikrą didesnį pavojų. Todėl manome, kad esant e, pasiekus tam tikrą dydį, CCP turėtų naudoti ir verslo klientai. O kadangi man skirtas laikas baigėsi, padarysiu trumpa iš, trumpas išvadas. Nebiržinės išvesnės priemonės susidūrė su pačia krizės esme, todėl mums reikia mažinti uh, E, riziką susijusią su nebiržinėmis išvestinėmis priemonėmis. Reikia peržiūrėti teisės aktus, pritaikyti juos geriau prie rinkos, užtikrinti, kad tarpuskaita vyktų sėkmingiau, CCP, e, biržinė priekyba bei sandorių duomenų saugiklės be abejo užtikrins išvestinių priemonių didesnį saugumą bei geresnę ateitį. O galiausiai rizikos valdymas parodė, kad tai yra tarsi bandymas uh, surasti juodą katę tamsiame kambaryje. Tačiau jeigu mes uh, vien užsimerksime, m, mm, tikrai katė niekur nedings, bet CCP gali uždėję, uždegti šviesą šiame tamsiame kambaryje, o šviesoje sučiupti juodą katę yra daug paprasčiau. Ačiū. Oh, Labai jums ačiū, žinau, kad sunku kalbėjote tik tiek minučių, kiek yra skirta. Dabar suteiksiu žodį dviem pranešėjams. E, skirsiu jums 7,5 minutės. Pirmiausia, suteiksiu žodį JP Morgan atstovui Blythe Masters. Prašom. Dėkoju, ponia pirmininkė, dėkoju už pakvietimą kalbėti. Aš Esu JP Morgan prekių grupės vykdomoji direktorė ir vadovė ir turiu 20 metų patirtį šioje srityje. Šis klausimas yra labai svarbus. Taigi išvesnės finansinės priemonės prisidėjo prie finansų krizės, nors ir nebuvo tokios krizės priežastis. Taigi mes, kaip politikos formuotojai ir rinkos dalyviai, turime išmokti pamokas iš šios krizės. Taip pat turėtume prisiminti, kad išvesnės um, priemonės um, yra pagrindinė mūsų ekonomikos dalis, mažina sąnaudas ir padeda valdyti riziką. Norėčiau atkreipti dėmesį į du klausimus, kuriuos pabrėžė ir pranešėjas ir kurie yra labai svarbus vykdant šios rinkos reformą. Pirmiausia, trūksta tarpuskaitos infrastruktūros, kuri galėtų sumažinti sisteminę riziką, taip pat trūksta ir skaidrumo, ypač reglamentuotojų klausimų. Kalbant apie tarpuskaitą, visiškai akivaizdu, kad Tarpuskaita yra labai svarbi siekiant užtikrinti finansų sistemos stabilumą ir būtina apibriežti šios sistemos įgaliojimus. Tačiau įgaliojimus apibrėžiant reikia atsižvelgti į du aspektus. Ne visi nebiržos išvesnių finansinių priemonių rinkos dalyviai gali vykdyti tarpuskaitą. Ir jeigu mes versime visus tą daryti, tai gali sukelti rimtų likvidumo problemų ir padidinti sąnaudas. Kitas dalykas ne visoms e, priemonėms gali būti taikoma tarpuskaita. Ir galima sėkmingai ir saugiai užskaityti iš esmės priemonės, jeigu jos yra likvidžios. Taigi, e, Svarbios ir stabilios finansų institucijos yra labai svarbios vykdydamos tarpuskaitą ir jų nesėkmė gali destabilizuoti visą finansų sistemą ir sukelti grėsmę visai mūsų ekonomikai. Kalbant apie tai, kam reikėtų taikyti tarpuskaitą, tai pats efektyviausias būdas siekiant sumažinti riziką yra atkreipti dėmesį į tam tikrą sąsajų lygį tarp svarbių išvesnių priemonių institucijų. Mes manome, kad reikia nustatyti procentinius tikslus, kalbant apie svarbius um, išvesnių priemonių rinkos dalyvius. Svarbiausia yra užtikrintis uh, lankstumo principą. Taip pat uh, prisiminti ir standartizavimo aspektą bei tam tikrų paskatų įvedimą. Kalbant apie tarpusavio sąsajas, aš norėčiau api, apsvarstyti pasiūlymus susijusius su saveikumu tokiuose rinkose. Iš, ties, iš tiesų, saveikumas yra teigiamas dalykas. Ehm, bet reikia pasakyti, kad išvesnių priemonių rinkos skiriasi nuo akcijų ir obligacijų rinkų. Ir tokio principo įvedimas paskatintų atsirasti naujai rizikos grupiai. Taip pat kiltų klausimų dėl to, kaip yra apskaičiuojama CCP tarpuskaita. Taigi mes turime labai rimtų išlygų dėl saveikumo principo. Dėl paskatų. Paskatos yra labai svarbios siekiant paskatinti daryti užskaitą per CCP. E, taigi kapitalo reikalavimai yra vienas svarbus dalykas. Visiškai suprantama, kad e, yra taikomi aukšti kapitalo reikalavimai sutartims, e, kurios nėra užskaitomos centralizuotų būdų. E, bet visi šie klausimai turbūt bus aptarti kur kas išsamiau karas pranešime dėl CRD 4, kuris turėtų pasirodyti netrukus. Taip pat turėtume žiūrėti į CCP valdymą ir rizikos komitetus. E, šis komitetas labai daug dėmesio skiria šiam klausimui. E, tarpuskaitos nariai, kurie teikia finansinės išteklius, turėtų būti įtraukti į CCP valdymą ir rizikos komitetų veiklą. CCP valdymas yra labai svarbus siekia nustatyti riziką, kuri kyla nariams. Ir negalvojant apie riziką, būtų sunku vykdyti rizikos valdymo įsipareigojimus. Dabar pereinant prie skaidrumo, Mes pritarėme pastangoms didinti skaidrumą ir siekiant sustiprinti stebėsenos priežiūros sistemas. Tačiau skaidrumas yra tik būdas tikslų siekti. Todėl skaidrumo reikalavimai turi būti užtikrinti subalansuoti, kad būtų siekta pagrindinių tikslų. Vienas iš tokių yra likvidumo užtikrinimas. Prižiūrėtojams reikia uh, visiškai aiškiai ir skaidriai matyti išvesnių priemonių pozicijas finansų sistemoje. Siekiant užtikrinti gerai veikiančią išvesnių priemonių rinką, reikia sutelkti dėmesį į skaidrumą ir likvidumą. Reikia skelbti apie investuotojų priekybos ketinimus. E, tačiau tai pakenktų jų galimybei užtikrinti likvidumą, kurio reikia siekiant vykdyti sandurius rinkoje. Prieš baigdama norėčiau prisiminti diskusijas, kurios vyksta dėl spekulacijos e, šioje, šioje rinkoje. Taigi keletas pastebėjimų. Pirmiausia, ne viena atsakinga finansinė institucija negali sutikrinti apsaugos priemonių komerciniams galutiniams vartotojams, jeigu jie nesistengia apsaugoti savo pačių pozicijos kitų finansų rinkos dalyvių atžvilgių. Taigi Galtiniai dalyviai, galtiniai dalyvaujantis rinkos asmenys taip pat turi stengtis save apsaugoti. Rinkos gali egzistuoti tik dėl to, kad įmonė skirtingai traktuoja riziką. Kiekvienas pirkėjas turi sulaukti savo pardavėjo. Ir tai galima vadinti investicijomis arba spekulacija. Galiausiai dėl suverenios CDS norėčiau pasakyti paprastą faktą. Kreditinės išvesnės priemonės nesukuria biudžeto deficito. E, iš tiesų, kreditinės išvesnės priemonės sudaro galimybės likvidumui, kuris vyriausybėms leidžia finansuoti tokį deficitą. Ir visa tai galiausiai padidina mokesčių mokėtojų mokomas įmokas. Galiausiai Mes pritarėme Langen pranešimo projektui ir norėčiau padėkoti pirmininkai ir laukiu jūsų klausimų. Ačiū, jūs e, sugebėjote baigti dviem sekundėm arčiau laiko. Tikrai nusipelnėte aplodismentų. O dabar Deutsche Bank e, vyriausias vykdomasis pareigūnas ir e, valdantysis direktorius John Elbeck. E, pabandykite dabar taip pat, taip pat puikiai pavyti laiką, bet gal iš tikrųjų moteris taip puikiai sugeba padaryti. Ačiū. Pirmininkė gerbėmi Europos parlamento nariai. Ačiū, kad pakvietėt mane pakalbėti tokių svarbių nebiržinių išvestinių finansinių priemonių klausimų, dėl to, kokiu mums reikia pasikeitimų, kokios naudos gausime ES, jeigu turėsime tinkamai reguliuojamą, organizuojamą nebiržinių išvestinių finansinių priemonių rinką. Taigi, iš pradžių kontekstas. Nevižinės išvestinės finansinės priemonės egzistuoja apie 25 metus, tai yra standartinė praktika daugumos Europos įmonių, kad jos galėtų valdyti savo komersinę riziką. Rizika yra susijusi su užsienio valiutos keitimu, kuomet tai yra daug, tarptautinės kompanijos, taip pat su um, finansavimo išlaidomis susijusiamis su, su įvairiais skolininkais, taip pat ir vyriausybėmis ir agentūromis. Ir nebiržinės švesnės priemonės leidžia įmonėms kovojam su efektyvi e, rizikos perve, perkelimo mechanizmu apsaugoti savo, mm, pro, savo veikimą, kad jos galėtų investuoti, aukti. Uh, Europoje mes turime efektyvę, konkurencingą um, nebiržinių išvesnių finansinių priemonių rinką. Mūsų įmonės ir piliečiai iš to gauna didelės naudos. Tačiau labai svarbu, kad šis sektorius tinkamai pažvelgtų į šių rinkų gerinimą, tinkamai dirbtų su reguliavimo institucijomis Europoje ir visame pasaulyje. Aš norėčiau akcentuoti tris pagrindinės rytis. Tai yra tarpuskaitas, skaidrumas ir priekyba. Pradėsiu nuo tarpuskaitas sąskaitos ir užtikrinimo priemonių bendrai. Gerai kapitalizuota ir reguliuojam tarp puskaitos mm, subjektai sutinkamų įsipareigojimų nevykdymo procedūra reiškia, e, gali e, ženkliai sumažinti sisteminę bet kokių problemų sisteminius padarinius. Tačiau um, tikslas yra padidinti e, šių nebežinių išvesinių priemonių e, proporcija. Aišku, tai yra e, prasminga sistemiškai rizikingom finansiniam įstaigom, tačiau ne visuomet yra gerai galtiniams naudotojams. Ir kai eina kalba apie uh, apie rizikos didėjimą ekonomikoje ir taip pat garantavimo priemonių panaudojimą. Svarbu užtikrinti, kad teisės aktai apimtų visus tinkamus produktus, kaip mes jau girdėjome, kai kurie um, nebiržiniai produktai ne visuomet yra tinkami tarpuskaitai, kai eina kalba apie rinkos pagilinimą, kai, e, tarpuskaitą, kur rizika yra svarbi. Pavyzdžiui, užsienio valiutų keitimo kursas yra vienas pavyzdys, kur rizika dažnai yra labai svarbi. Tarpuskaitos subjektai ir nariai reguliavimo įstaigos tarnybos turi dirbti kartu ir apspręsti, kurie produktai yra tam tinkami. Tai turi būti kolektyvinis rezultatas. Taip pat galima tikėtis, kad ir e, tarpuskaitos dalyviai turėtų galimybę tarti savo žodį, kadangi, aišku, galų gale visą riziką prisima tarpuskaitos. E, CCP Dar vienas dalykas, CCP turi būti tinkamai reguliuojami, tad, kad galėtų uh, konkuruoti, tačiau kad tai netaptų uh, lenktynėmis, kur yra siekiama menkesnių rizikos valdymo standartų ar menkesnių uh, užtikrinimo reikalavimų. Dabar dėl skaidrumo. Uh, yra pakankamai informacijos, kad būtų galima rinkos dalyviams nuspręsti, ką reikia daryti. Ir kalbant apie e, globalią veiklą, svarbi dokumentacija šiai informacijai. Tačiau aš Manau, kad kai eina kalba apie priekybinį ir po, prieky, po priekybinių sandorius, čia jau yra sudėtingesnė situacija. Atliekamas darbas, kad būtų galima visas turkto kategorijas apimti. Čia kalbėčiau apie domenų saugyklas, CDS palūkanų produktus, pavyzdžiui, palūkanų normų saugyklą Stoholme ir taip, ir taip toliau. Šie globalų sprendimai yra efektyvesni nei, kad turėtumėm daug vietinių duomenų saugyklų. Uh, Aišku, esmė yra užtikrinti, kad procesas būtų atviras, atvira prieiga visoms priežos institucijoms. Tačiau viešas informacijos atskleidimas, kai eina kalba apie priekybinę veiklą privačio ir profesinėje rinkoje, čia jau viskas turi būti daug atsargiau daroma, kad nebūtų pažeistas likvidumas. Reikia, kad Europos reguliavimo e, sistema tinkamai atsižvelgtų į tai ir MIFID, ir, ir, ir kai kalbame bendrai apie teisės aktus dėl nebežinių Mm, finansinių išvestinių priemonių. Val dėl priekybos ir standartizavimo. Standartizavimas tai yra procesas, kuris, kur būtų mm, standartizuojamas procesas ir teisinė bazė, kad būtų rinka efektyvi. Pavyzdžiui, kai eina kalba apie e, ateities sandorius, e, kuriais prekiaujama biržoje, yra reikalingi standartiniai produktai ir standartinės sąlygos. Tačiau, kai eina kalba apie įvairius kitus išvesnių priemonių naudotojus, tai standartizavimas turi prisitaikyti prie jų poreikius, tie sprendimai turi būti parinkti tinkami. Um, reikalingi aiškus sprendimai efektyvi, priimami efektyvių kontroliuojamų būdų, kad būtų galima apimti viską tarpuskaitą skaidumą ir standartizacijos pro, procesą nebiržinių išvestinių finansinių priemonių srityje. Pabaigai. Aišku, kad finansinės rinkos turi būti iš esmės pertvarkytos, kad neištiktų vėl tokių šokų, kokius mes matėme prieš pasarosius dviejus metus ir nebiežinės išvesinės finansinės priemonės, aišku, yra dalis proceso. Labai svarbus skaidrumas, viskas turi būti daroma atsargiai, kad nebūtų pažėstas likvidumas. Tarpuskai tai yra efektyvi rizikos, sisteminės rizikos mažinimo e, priemonė, tačiau, aišku, reikia galvoti apie tai, kur nėra sisteminės rizikos. Ir valiutos priekybos rinkos turi taip negali užtikrinti visos rizikos valdymą. Ir aišku, kad visuomet reikės galvoti apie nebiržinius finansinių e, priemonių sprendimus, kurį reikės specifiniai rizikai garantuoti, mažinti. Sutaupiau 23 sekundės. Pasistengime ir toliau, e, sako pirmininkė, išlaikyti tokį tempą. Turime dabar galutinius vartotojus, kurie yra stambios kompanijos ši tema. Ir dabar Hackenfake, jeigu aš teisingai ištariau, tai yra EON Energy Trading e, vyriausias vykdomasis pareigūnas. Parlament. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamentarai, ačiū, kad pakvietėte mane pasisakyti šiame posėdžiai prekyba, energetika, energetinė prekyba yra e, labai svarbi užtikrinanti, užtikrinti, kad vartotojai ir gamintojai galėtų apsisaugoti nuo rizikos, nuo rinkos nestabilumo. E, Europos politikos tikslas yra užtikrinti e, elektros ir dujų rinkas, kurios yra liberalios, konkurencingos, o politiniai sprendimai dėl nebiržinių išvestinių priemonių turėtų atsižvelgti į ypatingas poreikius, kurios turi e, turtų gristos biržos priegės. Todėl mes turime atsižvelgti į energetinės rinkas ir jų poreikius. Tikrai reiktų re reguliavimo priežiūrą gerinti, kalbant apie mūsų suprūpinimą dėl privalomas tarpuskaitos ir standartizuotų nebežinių šviesinių priemonių mm, yra tokios. Mm, mes, kadangi esame galutiniai vartotojai, tai ne, nesukeliame tokios didelės sisteminėmis rizikos ir Nemanome, kad mums reiktų taikyti privalomą tarpuskaitą priešingai nei finansinėme sektoriuje. Jeigu vienas iš mūsų sektorius įmonių užluktų, tai tik tai trumpą įtaką kainoms turėtų. Pastaraisiais metais mes tą regėjome, kai e, žlugo keli dideli žaidėjai energetikos rinkoje, Enronas yra vienas pavyzdžių. Aišku, kad vartotojai yra apsaugoti dabartinį galiojančių energijos e, rinkos e, teisės aktų ir jie gaus reikalingą energiją, net jeigu žlugs energetikos rinka. Jeigu mes pažvelgsime į čia matomą mm, skaidrę, tai paaiškinsime, kaip mes bandome susitvarkyti su rizika. Mūsų pramonė reikalauja daug turto, o mm, e, statybo, kaip pavyzdžiui, e, elektrinių, tikrai apsunkina dar visą situaciją ir mūsų pozicijos tampa labai įtentos ir sudėtingos. Mums tą pavyksta sutvarkyti pasitelkiant integruotą strate strategiją. Taigi, jeigu to nedarytumėme, tai kiltų kainų ir riziko. Taikome griežtas, griežtą politiką, kad rizika būtų priimtina, rizika rinkose valdoma prekiaujant biržoje, nebiržinėmis priemonėmis bei fiskalinėmis priemonėmis. Kaip pavyzdys, e, anglės elektrinės rizika yra valdoma parduodant e, elektrą bei perkant e, anglį bei taršos leidimus ateities rinkose. Tas daroma biržose arba nebiržinėse rinkose priklausomai nuo rizikos vertinimo. Mes esame labai skaidrus savo pozicijose, jos parodytos kasmetinėse ataskaitose kartu su kainų rizika. Tais atvejais, kai priekyba atliekama tarpuskaitojas būdu CCP, e, mes turime atsižvelgti pasikeistusias sąlygas. Kokia būtų e, privalomos tarpuskaitos e, pasiekmi. E, kainų rizika, e, grinųjų pinigų rizika išauktų esant privalomai tarpuskaitai, kadangi tas optimizavimas, kurį ką tik įvardino, būtų nebeįmanomas. Jeigu mes norime išsaugoti esamą kainų rizikos lygį, reiktų daugiau grinųjų pinigų. Taigi, šie pinigai būtų išaldyti ir jų nebūtų galima panaudoti investicijoms ir verslui vystyti. Kaip žinote, kainos kinta mm, ir mums reikia būti apsisaugusiems nuo rinkos nestabilumo. Jeigu mes nuspręsime išsaugoti esamus grinųjų pinigų srautus, tai iš padidintų kainų riziką ir sumažintų galimas investicijas į pagrindinę veiklos sritį. Kokie yra du skirtumai e, su finansinėmis institucijomis? Jų yra du e, kadangi mes esame galutiniai vartotojai, tai mūsų yra ypatinga situacija. Taigi, jeigu elektros kaina auga, tai ir marža išauks. O antras skirtumas yra to, kad bankai turi geresnę prieigą prie mm, grinųjų pinigų, skirtingai nei nefinansinės įmonėmis. Mums reiktų skolintis daugiau, tai pakeistų mūsų poveikio vertinimo metodologiją ir finansinį svertą apsunkintų. Uh, Kadangi esame energetikos įmonė, būtina žvelgti, kaip vystosi energetikos rinkos. Ši rinka daugelį Europos dalių vis dar nėra mm, liberali ir tokios priemonės mm, sudarytų papildomus barjerus, sutrukdytų energetinio rinkai vystytis. Kadangi mm, mes prekiaujame energiniais ištekliais, tai nesame finansiškai svarbus ir nesame labai rizikingi. Mūsų situacija mm, verčia apsaugoti riziką, tas pats pasakytina ir apie kapitalo reikalavimus. Jeigu mes naudotumėme kapitalo reikalavimus transakcijoms, kurios nėra vykdomas tarpuskaitos metu, metodu, tai atsidurtumėm sudėtingesnėje situacijoje, kaip pradžioje minėjau, skaidrumą reikia stiprinti, taip pat norėtumėme pamatyti tą katę, o svar, taip pat svarbu, kad reguliuotojai žinotų, kokia situacija rinkoje. Jeigu mes pažvelgsime į mūsų, pavyzdžiui, bendrovės situaciją, suvoksime, yra pagri, koks yra pagrindinis mūsų turtas ir kaip mes e, apsaugome savo riziką. Dabar padarysiu keletą išvadų. Mūsų nuomonė rizikos valdymas neturėtų mums kenkti. Bendrovės turėtų būti skatinamas valdyti riziką, vykdyti atitinkamus sandėrius Jeigu mes norime didinti finansinį stabilumą, mm, investavimą, užtikrinti tiekimą, kurti naujas darbo vietas. Todėl privaloma tarpuskaita įmanoma tik tarp dviejų finansinių institucijų. Taip pat norėtumėme pažymėti, kad dabartiniai darbai energetikos generalinėme direktorate dėl energetinės rinkos yra svarbus, tačiau šis e, teisės aktas be abejo turėtų būti proporcingas. Dėkui. Dėkoju galiausiai. Suteiksiu žodį Richard Rabin, kuris yra Europos įmonių išdininkų asociacijos pirmininkas. Pone Raimon, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, už pakvietimą. Pirmiausia, aš pristatysiu, kodėl mums svarbus šis klausimas, o po to stengsiuosi iškelti ir atsakyti į keturis klausimus. Europos įmonių išdininkų asociacija EACT vienyje išdo asociacijas iš 17 valstybių narių ir dviejų Europos valstybių. Mes neužsiemame lobizmu, mes nesame pelno arba komercinė asociacija. E, ir mums yra svarbus SEPA ir nebiržinių išvestinių priemonių rinkos klausimai. Mūsų interesas e, susijęs su šiais pasiūlymais yra paprastas. E, jų gyvendinimas iš tiesų kainuos lėšų Europos įmonėms. Mes sakome, kad tai sumažins rizikos švelnimo priemonės ir tai kelia grėsmę ES augimo ir užimtumo tikslui. Mes manėme, kad tokios pasiekmes nebuvo siektinos ir mums atrodė, kad būtina bendradarbiauti su komisija ir parlamentu, kad iškeltume šios klausimus. EACT visiškai pritarė didžiojo dvidešimtuko e, įsipareigojimams ir mums visiškai aišku, kad reikia imtis priemonių. Dar prieš kelias dienas išdo sekretorius Gaitneris pasisakė apie katastrofiškas pasiekmes, kurias atnešė Wall Street'o sprendimai. Ir žinoma, reikia dėmesį sutelkti į Wall Street'ą, nes ši krizė paliečia finansų institucijas, taip pat ir realioje ekonomikoje dirbančias įmonės. Mums yra svarbiausia mažinti priemonės mažinti riziką, o ne ją didinti. Aš manau, kad ES padarytų klaidą, jeigu neįtrauktų galtinio vartotojo e, reguliavimo išimties į standartizavimą ir centrinę tarpuskaitą. Aš manau, kad daugelis e, ekonomikos komiteto narių žino, kad e, kokias rimtas pasiekmes tokia išimtis, jeigu nebus suteikta sukels. Ponas Langinas e, tikrai daug svarbių klausimų apibrėžia ir pasiūlyti pakeitimai išplečia e, visą diskusiją. E, aš manyčiau, kad yra keletas klausimų, kurie yra ypač svarbus šioje diskusijoje. Šie klausimai klausia, kaip galtiniai vartotojai naudoja išvesnės priemonės, kokią riziką šios priemonės kelia ir koks yra nu, MVI vaidmuo. Taigi, kodėl galtiniai vartotojai naudoja išvesnės priemonės? todėl kad išvesnės priemonės yra naudojamos galtinių vartotojų sušvelninti riziką, nelošti ir nespekuliuoti. E, ir rizika yra švelninama ir mažinama, kalbant apie išvesnės priemonės, e, valiuto palūkanų normas ir prekes. Dėl to, kad įmonės užsima ir importų, ir eksportų. Aš esu dirbęs didelėse ir vidutinio dydžio įmonėse Europoje, Junktinėse valstijose, Azijoje ir visos įmonės užsiemė finansų rizikos mažinimu. Įmonės valdyba paprastai teigia, kad išdo rizikos valdymo departamento pagrindinis vaidmuo yra sumažinti nustatytiną ir apčiuopiamą riziką. Ir visose įmonėse taip ir yra dirbama. E, tai yra numatyta ir įvairiose politikos priemonėse, procedūrose ir viešai skelbiamuose finansų standartuose. Kartais sakoma, kad apsisaugojimas, apsidraudimas yra spekuliatyvus Tačiau mano atsakas yra paprastas. Apsisaugojimas arba rizikos švelninimas sukuria tikrumo ten, kur anksčiau buvo netikrumo. Aš galėčiau pateikti pavyzdį, pavyzdžiui, valstybės narės parduotuvė, kurioje dirba 24 tūkstančiai žmonių, 25 procentai atsargų yra importuojama, e, įsigijus jas už dolerius. Taigi egzistuoja didelė rizika tiekimo grandinės kaštams. Taigi įmonė viešai pareiškia, kad ji E, pasitelkus apsaugumo priemonės valdo tokius kaštus ir todėl gali priimti pagristus verslo sprendimus. Taigi kitas klausimas yra, kaip yra naudojamos išvesnės priemonės. Parduotuvė, pavyzdžiui, įsigyja e, valiutos rinkose ir e, dėl palūkanų derisi su banku. Įmonės taip pat naudoja iš esmės priemonės, kad galėtų sutelkti finansus. National Grid yra reglamentuojamas elektros tiekėjas Junktinėje karalystėje. Ir paprastai jie išleidžia emisijas eurais ir tuo pačiu metu apkeičia fondus sukauptus Junktinių valstybių doleriais, kad galėtų finansuoti savo veiklą Junktinėse valstijose. Aš norėčiau pabrėžti, kad čia nėra jokios spekulacijos arba priekybos, taip vartojant išvesnės priemonės. Trečiasis klausimas. Ar yra įrodymų, kad galtiniai vartotojai kelia riziką sistemai? Aš suprantu įstatymų kuriejų susirūpinimą, tačiau manau, kad galtinių vartotojų grėsmė yra labiau suku, sukurta ir įsivaizduojama. Žinoma, egzistuoja du svarbiausi skirtumai, kai kalbame apie finansų sektorių ir, ir realią ekonomiką. Ir būtinai tuos skirtumus atsižvelgti. Bankai paprastai žlunga kur kas greičiau. Ir retai, mm, kai žlunga galtiniai vartotojai, pastebimas tarpusavio ryšys su kitais rinkos žaidėjais. Mes matėme, kaip bankas gali žlugti tiesiog vieną gražų savaitgalį. Jis buvo mokus penktadienį, tačiau bankrutavo pirmadienį. Tačiau įmonės paprastai žlunga ir miršta lėta mirtimi. E, bankai paprastai nebankrutuoja dėl individualių įmonių keliamos grėsmės, o individualios paprastos įmonės nebankrutuoja dėl to, kad subankrutavo bankas. Taigi aš sakyčiau, kad nėra įrodymų teikti, kad galtinis vartotojas kelia riziką sistemai. Galiausiai, kodėl reikia traktuoti MBI kitaip? Parlamentas yra teisus kalbėdamas apie MVI poziciją, kurios susiduria su tokiamis pačiamis išdo rizikomis kaip ir e, didžiausios įmonės. Aš matau, kad vis daugiau išdininkų dirbančių mažose ir vidutinėse įmonėse taiko e, standartinius rizikos mažinimo mechanizmus. Taigi parlamentas svarsto MVI klausimą ir MVI vaidmenį šioje srityje. Senato Žemės ūkio komitetas praėjusią savaitę parengė pagrindą, kurį būtų galima pritaikyti ir Europoje. Jis numato platų ir gerą komercinio galtinio vartotojo apibrėžimą. Ir aš tikiuosi, kad komisija savo pasiūlymuose ir ekonomikos komitetas savo diskusijose pasinaudos tokiamis apibrieštimis, kad galėtų numatyti lubas ir ribas. Taip pat sakyčiau, kad Europos vertybinių popierių ir rinkos institucija ESMA turėtų išsakyti savo poziciją, kai tai yra susijęs su skaidrumu. Taigi aš tikiuosi, kad papasakau, kaip e, galtiniai vartotojai naudoja išvesnės priemonės ir kodėl jas naudoja. Aš esu stiknęs, kad ekonomikos komitetas uh, ir parlamentas, parlamento nariai, nariams e, ši diskusija bus naudinga. Dėkoju, pirmininkė. Turbūt mes klausimus galėsime sugrupuoti, bet pirmiausia žodį suteiksiu pranešėjui Werner Langen, prašom. Ačiū. Dėkui mūsų ekspertams, kurie pristatė naujausią situaciją, aptarėme temą. Tai tikrai papildo daugybę nuomonių gautų iš e, verslo pasaulio. Noriu pas, pažymėti, kad jūs iškelti esmės problemas, išvengdami prieštaringų argumentų. Me, tikrai visi sutarė, jog mums reikia geresnių teisės aktų, dėl to niekas nebejojo. Nuomonės išsiskyrė dėl to, ką reiktų standartizuoti. ar reiktų standartizuoti e, teisinę bazę, ar kažką kitą. Pirmiausia, reiktų kalbėti apie e, CCP arba pagrindinė sandorio šalies tarpuskaita, kaip reikia užtikrinti ger, geresnę apsaugą nuo rizikos, ar dvišalę tarpuskaitas taikyti, ar kažką kitą. Būtų gerai, kad e, būtų kiekvienos, beveik kiekvienos valiutos atveju CCP, taigi kas moka viską, kur bus viskas organizuojama, taip pat e, interoperabilumas, skirtingos produktų rūšis, kaip su jomis tvarkysimės, ar nepadidės rizika, jeigu mes turėsime vieną Europoje CCP, ar tikrai užtenka vieno CCP, ar daugiau reikės, bet to vienas iš kolegų iškėlė klausimą, melai laukčiau ekspertų nuomonės tuo, ar CCP galime laikyti tam tikrų bankų. Ten reikia turėti pagrindinio kapitalo, jos turi būti skaidrios, gerai dirbti. Ar nereiktų iš CCP reikalauti banko licenzijos? Toks yra vienas iš pateiktų pakeitimų. Toliau skaidrumas. Visi sutarėme dėl būtinybės, kad to reikia, bet nuomonės taip pat išsiskyrė. Skaidrumas rinkoje, skaidrumas priežiūros institucijoms, skaidrumas kartu visiems konkurentams. Taigi, kaip čia mes suderinsime duomenų apsaugą su skaidrumu, nepakengdami efektyvumui bei veikimui. Nedaug buvo pasakyta apie įdomią politinę prasme mm, nebiržinių mm, išvestinių priemonių dalį, būtent ap, apie mm, CDS arba kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorius. E, tai norėčiau iš ekspertų mm, išgirsti nuomonę, yra įvairiausių pakeitimų, toleinančių, mm, arčiau einančių, tai kartu susiję su esama situacija Graikijoje. Tikrai norėčiau, kad ekspertai e, pakomentuotų, ar būtina E, CDS e, reglamentuoti atskirai e, šalia pagrindinės reglamentavimo srities. Ačiū. Well, um, Ačiū, klausimų atrodo mm, bus daug ir kadangi jie gali kiek tai persitengti, tai aš kur to suteiksiu socialistų grupės pirmininkui. Dominik, žodį. Eh, Presidente, e vorrei fare alcune rapide domande. Prima di tutto. Uh... Keletas trumpų klausimų. Um, Pone Žižuoja, jei ne, neklystų, vienu metu kalbėjo apie CCP toms sritims, kur yra bendra valiuta, ką tai reikštų eurozonai. Taip pat noriu pasiteirauti e, svečių, ką galvojate apie valdy, valdymą, kaip valdytojus, kaip galėtumėm pertvarkyti CCP valdymą. Ir paskutinis klausimas. Kokios būtų galimybės išplėsti elektroninės priekybos platformas ir šį standartą taikom elektroninės priekybos platformoms įtraukti visas išvestinės priemonės, kuriamis prekiaujama tiek reguliuojamose rinkose, tiek už jų ribų. Um, will... Ačiū. Keisvenberg. Thank you, Madam Chair, and thank you, Mr. Langen, for. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už tai, kad iš tikrųjų organizavote, pane Lagen, šį, šios klausimus. Labai didelė prelegentų grupė, labai svarbu buvo išgirsti jų pozicijas. Galbėjote mm, ir apie smulkų vidinį verslą, ir apie gal, galutinis vartotojas, tai aš gal dėl to, kad jau buvo du platus pasisakymai, daugiau nieko net pridursiu, tik tai mane domintų dvi temos. Vienas dėl, uh, vieno, dėl bendros Europos domenų saugyklos Man klausimas būtų toks, jeigu mes turėtumėm tokią vieną bendrą sandorių duomenų saugyklą, kaip mes galėtumėm užtikrinti, kad būtų vienoda prieiga geografinių požiūrių prie šių duomenų užtikrinta. Taip pat manau, kad reikia diferencijuoti teisės aktus pagal turto klasę, pagal produkto kategoriją ir pagal apimtis. Man įdomu būtų, ar jūsų manimų globalios reguliavimo institucijos turi galimybę įgyveninti to tokį modelį ir ką jūs galvotumėt, pavyzdžiui, apie energetikos produktų priekiavimo rinkos, rinkas ir modelius tenai, ką jūs galvotumėt apie tokius galimus lankščius modelius ir ką jūs galvotumėt apie rizikos ribojimą. Ačiū. galėtumėm gal dabar jau pereiti ir prie pirmo atsakymų raundo. Uh, Noriu tik pati pridurti, kad CCP ir valiutų klausimas panašu keltas keliose klausimas. Panas Žuoja apie tai užsiminė. Uh, Nors jis gal, pasakė, kad e, Cezar laikosi netokio uh, e, požiūrio, tai gal mūsų prelegentai galėtų patikslinti, um, plačiau papasakoti jūsų manimų, kokia čia būtų rizika sėtina su centriniais bankais, kurie yra likvidumo užtikrintojai, e, turint omenyje, kad daugelis išvestinių uh, E, finansinių priemonių, e, peržengia ir valiutų zonų ribas, ir e, valstybių jurisdikcijos ribas. Aišku, eina, kai eina kalba apie užsienio valiutos swaps, tai ypatingai, tai kokie, kokie būtų kokios būtų pasiekmes to, kad, tarkim, visos prekės ar produktai būtų dolerio įvertinami. Uh, Galbūt logiška išvada būtų, kad reikėtų tada ir bazuotis JAV. Čia tarsi visi žinome, apie ką eina kalba, bet nenorime to įvardinti. Mes puikiai žinome, kas yra, kas stovi už to. Visi sakome, kad reikalinga CCP turėti kiekvienoje valito zonoje, o ne E, remtis praktiniu variantu, ypač kai nekalba apie mm, tokias problemas, kurios sėtino su tarpusavio priklausomybė. Aš pirmą ponui Žuoje suteiksiu žodį, kadangi žinau, kad jį spaudžia laikas. Pasistengsiu e, laikytis jūsų e, nustatyto uh, laiko limito, e, atsižvelgti ir jūsų pirmininkė, ir į pono Langen e, laiką. Doleris ar ne doleris, na, e, JAF visuomet bus klyringo įstaigos CCP. Čia tikras klausimas yra toks išsiaiškinti, pavyzdžiui, tai, ką turime ne dolerių. Čia aš ponui Dominisi atsakyčiau Kai turite, pavyzdžiui, sandori euro pagrindu, norint užtikrinti likvidumą, jeigu, tarkim, Europos centrinis bankas nu, užtikrina eurų, kad nebūtų įsipareigojimo nevykdymo e, tam tikrų momentų, e, aišku, gali būti maržos nustatymas iš centrinio banko pusės ir tuomet, aišku, reikės, kad kažkas tai išsiaiškintų um, makrofinansinės um, priežiūros reikalavimo atitikimą uh, iš uh, CTP pusės. Ir aišku, kai kuriuose zonose tie reikalavimai bus gal griežtesni. Aš asmeniškai mm, pasisakyčiau už uh, tai, kad uh, būtų CCP eurozonoje ir dėl praktinių priežasčių, ir kurios, mano manimum, galėtų būti aiškiai politinė suverenumo priežasis. Aišku, JAV gali daryti tą, ką jie nori ir naudoti savo priemonės, tai yra vienas dalykas, tačiau mm, kai nekalba apie dolerį, aišku, kad bus įvairių tarpusavio, tarpuskaitos įstaigų, kurios galėtų būti mažiau e, nepriklausomos, geriau organizuotos. Ir aišku, kad čia yra ir politiniai aspektai ir mes turime atsižvelgti tą politiką. Antras dalykas. Dėl to, ką pasakė gerbimi europarlamentarai, man atrodo, kad iš tikrųjų yra dabar pakankamai lankstumo uh, nu, užtikrinant sąžiningą prieigą mm, Svarbu, kad tur, skirtingos turto kategorijos visos būtų apimtos, kad būtų visos rytis apimtos, kad būtų atsižvelgta į skirtingų ryš, rinkų specifiką. Taip, teisingai yra kai kurios um, specifinės rinkos, tai yra, pažiūrėjau, energetikos prekių, pirminių žaliavų rinkos. Uh, Ir aišku, kad kai eina kalba apie registravimą ir tarpuskaitą, tai turi būti atsižvelgta. Dabar dėl mm, pono Lagen pranešimų kas yra labai svarbu, ką pranešėjas pabrėžė būtent dėl standartizavimo ir tą ir kiti prelegentai kalbėjo apie juridinę bazę, kokius produktus įtraukti, iki kiek eiti. Man atrodo, Cezar labai iš esmės paž... išanalizavo visą tau tą naudą, kurią būtų galima kiekvienu atveju, iki kur, iki, iki kur eiti. Labai atvirai kalbant, gali būti didelė rizika, jeigu būtų labai didelė koncentracija, bet lygiai taip pat ir jeigu labai didelės e, segmentacija, susiskaldimas. Uh, Aišku, kad jeigu bus labai didelė um, koncentracija, tai tuomet reikės uh, finansinės rizikos labai griežto įvertinimo ir priežiūros. Ir uh, tai aišku, aš pasisakyčiau už tai, kas buvo pasakyta. Asmeniškai aš galvoju, iš tikrųjų, tai turėtų būti siejama su mm, kredito įstaigomis, su, su uh, finansinė, finansinės rizikos priežiūra. Uh, būtent mm, CCP atžvelgiu. Nesileisiu per nelikį techninės detalės. Dvi būtų tik pabaigai pastabos. Visų pirma, sakyčiau, labai svarbu aiškiai skirti, kas jau buvo ir pasakyta, kas yra um, finansinės įstaigos ir kas yra galutiniai vartotojai. Būtent jeigu kalbama apie galutinius vartotojus, apie įmonės. Mums labai svarbus jų pastebėjimai, jų balsas. Cezar ypatinga dėmesį skiria jų balsui, jų pozicijai ir man atrodo, kad tai svarbu taip pat ir, ir jūsų asamblėjoje. Tai aišku, kad po, situacija net, visiškai netokia čia. Ponas Langen labai aiškiai apie tai kalba savo pranešime, smulkiavintiniam verslui, tai situacija visiškai kitokia. Ir aišku, kai eina kalba apie um, sisteminę riziką, kad nemokėtų už tai tie, kurie nepatenka į sisteminės rizikos subjektų ratą. A dabar atsakant ponui Langen, labai svarbu kalbėti apie tarpuskaitos mechanizmą. Aš nemanau, kad galima būtų uždrausti visus CDS kredito įsipareigojimo nevykdymo apsikeitimo sandoris, man atrodo, tai būtų pernelik sudėtinga. Priešingai, man atrodo, tai irgi turi būti įtraukta į tarpuskaitos mechanizmus, kad reguliavimo įstaigos turėtų pakankamai informacijos, kad būtų pakankamai skaidrumo ir, ir priežiūros užtikrinta. Reguliavimo įstaigos, įstaigos tikrai sugebės ir galės visą tai užtikrinti europinių lygmenių. Dėkoju. Mes turėtume atsakinėti trumpiau, tačiau žinau, kad panažuoja turės išvykti anksčiau ir ne viską galbūt visiems reikia atsakinėti. Pone Paulson, ar jūs norėtumėte pakomentuoti mm, klausimus? Laikykime tos pačios tvarkos, kad nepasimestume. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl valiutos klausimo. Aš atstovauju tarpuskaitos įstaigai, kuri dirba Stokholmą ir vykdo tarpuskaitą šešiomis valiutomis. E, jos nėra visos užtikrintos centrinio banko valiuta ir, žinoma, neturime atskirų leidimų tose valstybėse, tačiau mus tenkina e, dabartinė rizikos valdymo sistema. Du dalykai. Taip, centrinio banko e, lėšos yra geriau apsaugomos Tačiau tai dar nereiškia, kad tarpuskaitos įstaiga dirbs tinkamai. Būtina užtikrinti, kad būtų sukurtos atitinkamos procedūros. Ir kitas dalykas - lygios sąlygos Europoje. Man labai svarbu yra tai, kad ES visas šalis traktuotų vienodai ir lygiai ir kad būtų galima užsimti verslu vienodomis sąlygomis bet kurioje valstybėje. Taigi Centrinis bankas yra labai svarbus ir reikia užtikrinti e, iš visų šitų valstybių galimybių prieiti prie Centrinio banko. Ar norėtumėte, kad pakomentuočiau ir kitus klausimus, pirmininkė? E, jeigu turite ką pasakyti nebūtinai visus klausimus atsakyti, svarbiausia atsakyti į svarbiausius klausimus, nes klausimų bus tikrai ir daugiau. Tris kartus daugiau negu kad jų buvo iki šiol užduota. Uh, Gerai, tai labai trumpai atsakysiu. Ar CCP turi būti reglamentojami taip kaip bankai? Ne. CCP yra specialios priemonės, jų vaidmuo rinkoje yra konkretus, ypatingas ir CCP turi būti reglamentuojami, reguliuojami atitinkamai. Galbūt reguliavimas bus panašus į centrinių bankų reguliavimą, tačiau CCP yra specialios priemonės ir svarbu į tą jų specifiškumą atsižvelgti. Kitas dalykas. Mes pasisakome už konkurenciją ir mes norėtume, kad Europoje būtų daugiau kaip viena tarpuskaitos įstaiga. Ačiū. Uh, Dėkuoju dabar Blaif, suteiksiu žodį. First question about Ačiū. Pirmasis klausimas dėl susiskaldimo ir CCP susiskaldimo bei valstybinių įsiskolinimų. Taigi, sandorių domenų saugyklos ir CCP nėra tas pats. Tai CCP yra tam tikras institutas statutas, kuris veikia mm, savo dalyvių vardu, o e, sandorių duomenų saugykla yra tiesiog vieta, kur informacija saugoma. Manyčiau, e, tai atsakys į klausimą, kaip užtikrinti tinkamą keitimas informaciją pasaulyje, kad viskas būtų, arba, būtų daroma vienodai. DTCC atveju buvo, būtų puikus pavyzdys, ir buvo pasakyta, kad informacija bus suteikta kiekvienam įgaliotam prižiūrėtojui ir bendravau su reguliuotojais iš viso pasaulio ir buvo prieita prie konsensuso, jog keitimasis informacija mm, sandorių domenų saugyklose, ar šios saugyklos serveris būtų Europoje ar kažkur kitur būtų geras dalykas. Manyčiau, būtų taip pat įmanoma užtikrinti dalyvavimą tokiuose rinkose ir kartu sandorių domenų saugyklose. Žinoma, tai manoma padaryti tik tuo met, jeigu dalyviai būtų pasirengę reguliuotojams atskleisti jiems reikalingą informaciją klausimas dėl CCP. Čia būtų bendri ir ekonomiškai svarbus argumentai, kad per didelio susiskaldinimo reiktų išvengti. Tai kainuotų mums efektyvumą, portfelių e, dydį bei padidintų riziką. Bendrais bruožais turėtumėme siekti CCP skaičių e, sumažinimo ir siūlyčiau vieno turto po vieną kiekvienai turto rūšiai. Tikrai ne geografiniai regionai nulėmė transakcijas ar apsprendžia turto rizikos pobūdį. Taigi CCP regali, turi būti reguliuojami panašiais teisės aktais, veiksmai turėtų būti glaužiai koordinuojami, o ir po vieną CCP e, kiekvienai turto rūšiai ir aišku, kuo mažiau CCP, tuo geriau tame pačiame regione. Manyčiau, vienas klausimas būtų konkrečiai man, kadangi buvo kalbama apie tą vadinamą lankstų požiūrį, nustatant procentinius tikslus e, ar skaičius sistemiškai svarbioms įmonėms pavyzdžiui, ar JP Morgan yra sistemiškai svarbi įmonė ir kiek procentų reiktų užtikrinti per tarpuskaitą ir panašiai. Tai yra patartina ir įmanoma. Kodėlgi pirma, tai padeda išvengti rizikos, e, kuri kyla apibrėžiant, koks yra standartizuotas sandoris tinkamas sandoris. Tai išvengia sudėtingumo ir leidžia naudoti sudėtingus produktus, nebijant, kad pažeisti, pažeisti bus kažkokie reikalavimai. Ir e, galima reguliuotojo rankomis nustatyti tam tikras rizikos ribas ir aš jau pati turėsiu apsispręsti dėl tarpuskaitos, tiesiog iškeltus tikslus turėsiu vykdyti. Kodėlgi tai yra įmanoma? Dabar nėra reguliuotojų, kurie suteiktų pakankamas, turėtų pakankamas galės vis ad hoc būdu JAV kitur buvo prašoma prekiautojų būtent tokiu būdu elgtis. Taigi e, prekiautojai padarė daug įsipareigojimų, kad vis didesnis dalis jų transakcijų ar sandorių būtų centralizuotos tarpuskaitos būdu atliekama arba per CCP atliekama. Dabar tokia praktika jau yra, ne, nors nėra teisės akto. Aš nesakau, kad teisės akto nereikia, tiesiog reikia užtikrinti teisės aktų, kad visi dalyvautų tuose procese. Taigi tokia iniciatyva yra reikalinga ir siektina. Na, tikrai sunku kažką standartizuoti tokioje rinkoje, kurioje labai greitai vystosi ir situacija sparčiai keičiasi. Okay, thank you very much. Um, do, does anybody... Dėkoju. Ar dar kas nors iš prelegentų norėtų sureaguoti klausimus? Taip, prašom, ponė Elbek. Just, uh, the... Labai trumpai apie CCP ir valiutas ir turbūt į kitus klausimus e, nesistengsiu atsakinėti. Pirmiausia, CCP valdymas. Ar man dabar atsakyti, ar, ar vėliau? Pirmininkės teikia žodį ponui Reiban. Aš norėčiau grįžti prie Svinban. Jie klausia, kaip mes, kokius, kaip mes atskiriame pagal apimtis, pagal vartotojų apimtis. Pone Svim klausė, ar įmanoma taikytis lankščius metodus. Čia iškyla du klausimai. Pirmiausia, klausimą reikia kelti reguliuotojams ir gautiniams vartotojams. Gautinių vartotojų reikia klausti, ar jie naudojasi išvesnėmis priemonėmis, kad sušvelintų riziką ir ar gali tą pagrysti įrodymais. Taigi galutiniai vartotojai turėtų aiškiai įrodyti, kad valdyba iš jų reikalauja tokių priemonių taikymo. Kito klausimo būtina užduoti reguliuotojams. Ir reikia klausti, ar yra įrodymų, kurie rodo, kad tai kelia sistemai riziką. Iš tiesų sunku rasti įrodymus, kad nefinansiniai galtiniai vartotojai kelia riziką sistemai. Taigi aš tikiuosi, kad reikėtų nustatyti, reikėtų pirmiausia į pirmą klausimą atsakyti taip ir į antrą klausimą atsakyti ne. Tai būtų geras atskaitos taškas tolesniam mūsų darbui. Pirmininkė. Dabar norėčiau kreiptis į parlamento narius, į komiteto atstovus, nes galbūt uh, gali kilti ir daugiau su valdymu susijusių klausimų. Dėl pirmojo klausimo, dėl CCP eurozonoje norėčiau pasisakyti. Aš e, kalbėjau apie praktinius aspektus. Ir pagrindinis dalykas yra tas, kad daugelis šitų veiksmų e, nepasiteisina ir būtų pavojinga juos priversnai taikyti. Ir visą tai tikrai net neštų naudos pramoniai arba apskritai rinkai ir galutinio vartotojo ekonomikai. Taigi su tokia idėja aš nesutikčiau. Pirmininkė, labai Jums ačiū. Dabar kasgi dar nori užduoti klausimus? suskirsime juos į dvi grupės, kad viskas per nelik daug nesusipainiotų. Jogan Krūt, Oden Boon ir Catherine Styler. Pirmiausia, suteiksiu žodį Jums, kad užduotumėte klausimus, vėliau išklausysime atsakymų ir vėliau suteiksiu žodį Ole Schmidt, Pascal Kampe ir Vicky Ford. Jeigu bus daugiau norinčių pasisakyti, Pascal, Jūs esate šešėlinis pranešėjas, taip? Tai įtrauksiu Jūs į pirmąją klausiančiųjų grupę. Taigi, ponas Kliūtas, prašom. Äh, Ačiū. Ačiū ekspertams už suteiktą informaciją. Turiu du trumpus, turpus klausimus. Jūs norite, kalbėjote, kad pasisakote už skaidrumą, bet kartu uh, susilpnate savo įsipareigojimus, skaidrumo neturėtų būti per daug. Man būtų įdomu sužinoti tą skausmo ribą dėl skaidrumo. Taigi šis klausimas galėtų būti ir retorinis, kadangi viskas gali susivesti ir į status quo išsaugojimą. Aš žinau iš kitų diskusijų kad tokie retoriniai išsisukinėjimai daromi. Taip mes norime, bet iš principo nieko nedaroma. Reiktų kažko konkretesnio. O antrasis klausimas EON atstovų. Aš puikiai suprantu, kad jūsų sandoriuose yra rizika, kurią norite suvaldyti, labai konkretus klausimas jums. Ir jau žinome, kad išvestinės priemonės šiuo metu yra labai rizikingos. Ar jūs galite įsivaizduoti, ar matote kažkokią alternatyvą šiam rizikos valdymo būdui, apie ką mes šiandien kalbame? Būtent, kad rastumėme kažkokią priemonę, kuri būtų mažiau rizikinga. Ačiū. Okay, Pascal, if you want to go now, then. Pascal, ar dabar norėtumėt? Oui, euh, deux, deux questions pour. Euh, Ačiū. Du klausimai ponui Žujai. Konkrečiai pirmasis dėl tarpusavio saveikumo. Mes turėtumėm vieną, du CCP, kiek jie turėtų tarpusavę savaikauti su tais, kurie yra už Um, ES ribų, kokią čia riziką jūs e, išvelgtumėt, tarkim, kaip reikėtų prižiūrėti tas CCP, kurie tarpusavėje saveikauja. Antras dalykas, dabar ypač dėl CDS. Aiškiai, matėme pasaro e, laikotarpiu istorijoje, ypač ADŽ, pavyzdžiui, tie, kurie prekiavo CDS kurie galvojo, kad mm, a, a, savo riziką pasidengė tuo ir turėjo kompensuoti savo klientams, nesugebėjo nieko to padaryti, tų kompensacijų išmokėti. Būtent dėl sisteminės rizikos ir iš tikrųjų sistema parodė esanti ne, neveikianti, neefektyvi. Tai aš dabar galvočiau tokį variantą, ar galima būtų įsivaizduoti. Uh, Mm, tarkim, jeigu tai būtų bankas ar draudimo įstaiga, kitokia finansinė įstaiga, kuri naudoja CDS, kad jai būtų taikomas taip vadinamasis streso testas, išsiaiškinant, pavyzdžiui, jeigu kažkokia įmonė ar kažkokia valstybė nevykdo kredito įsipareigojimų, kokie yra būtent tos įstaigos sugebėjimai tą riziką pasidengti. E, tai yra būtent dėl, ypač dėl CDS rizikos padengimo. Aš norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate. Ačiū, Ani.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 jei reglamentavimo institucijos neturėtų tiesioginės prieigos prie visus reikalingos informacijos, nes tai neleistų tinkamai reguliuoti rinkų. Jūs taip pat pasakėte tai atsižvelgdami į krizę Graikijoje. Mes išklausėme įvairiausių ekspertų nuomonių, kokios būtų perspektyvos e, su nebiržinėmis išvestinėmis priemonėmis e, ir ypač su e, CDS, ar ką čia galima padaryti, ar tai būtų pakeitus, ar, tai, ar būtų pasikeitusi Graikijos situacija, jeigu mes tokią centralizuotą CPP sistemą turėtumėme. Ačiū, Udo Bulman dabar, prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Kolega Langen savo įžanginį klausimą suformavo taip. Jis e, labai sistemiškai klausė, mes kalbame apie produktų sistemas, teisės sistemas ir taip toliau, kur kokį svertą mes turėtumėme naudoti. Nemanau, kad į klausimą buvo tinkamai atsakyta, aš noriu prie jo grįžti. Noriu pradėti nuo pačių produktų. Čia yra uh, sektoriaus atstovai, galutiniai vartotojai, tačiau yra ir priežiūros organizacijos atstovai. Ir jūs esate EP, taigi yra, mes esame tinkama vieta komunikuoti su piliečiais. Tikrai negalima skūstis, jog piliečiai nesupranta produktų vertės ir prasmės. Ir prisiminkime augančias benzino kainas už to slypi tam tikri spekuliaciniai veiksmai e, ir tai nesusijęs su naftos brangimu, tas pats susijęs su žemės ūkio produkcija ir kitose sritise. Tikrai yra skirtumas. Jeigu kažkas gamina mm, maisto produktus ir dėl to rizikuoja, arba ka, nei jie spekuliuojama tais produktais ir kas bus tais atvejais, kai yra apsidraudžiama nuo nemokumo bei kai yra prekiaujama CDS neturint tinkamų dokumentų, kur čia yra prasmė. Aš laukčiau pono Žoje išsamesnio atsakymo, bet ir kitim turėtų pakomentuoti, kaip mums elgtis su produktais, kaip reiks diferencijuoti juos, kokia jų nauda rinkai ir kaip įvartinti tuos produktus, už kurius lypi destrukcinės jėgos. Ačiū. Right, uh, thank you very much. Dėkoju. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Žiūrė, kad jis spėtų atsakyti klausimą prieš išvykstant, o vėliau suteiksiu žodį kitiems prelegentams, prašom. Je vais essayer de répondre brièvement, rassurez-vous. Euh, je vais essayer de répondre brièvement. Pabandysiu trumpai atsakyti. Dėl pono kliūt klausimo, mm, profesionalo požiūrės taškas, manau, kad reguliavimo institucijos skaidrumas turi būti kaip galima didesnis, maksimalus skaidrumas. Uh, Tiesa, kad kai kuriais atvejais ir tą panas Polson ypač pabrėžė, kad, na, aišku, reikia tos pusiausviros tarp skaidrumo ir e, likvidumo, nes eina kalba kartais apie tokias apimtis, kur. Mm, E, ta rizika gali būti sisteminė, iš tikrųjų gali, gali eiti kalba apie e, sisteminį poveikį, aišku, gali eiti kalba ir apie, tarkim, pramoninius stambius objektus ir taip toliau. Aišku, reikia galvoti apie galimas išimtis šioje srityje. Turint omenyje visuomet kai, tai, ką sako profesionalai, bet kad ir. Uh, Mm, kalbant apie reguliavimo institucijas, skaidrumas turi būti maksimal, maksimalus, koks įmanomas. Toliau dėl tarpusavio saveikumo, tarpusavio ryšių. Rizika auga, nes um, CCP registravimo įstaigos tarpusavėje jau susijungia, ta tarpusavio e, sąveika e, didėja ir tuo pačiu didėja rizika. Tačiau nėra garantijos, kad prieiga bus užtikrinta e, sąžininga. Uh, tą ponas Langin savo pranešime mini ir aš tą savo įžangoje irgi akcentavau. Aišku, yra ir didelės techninės problemos dėl valdymo, dėl kontrolės rizikos, dėl streso testo. Aš pozityviai tai vertinu ir pono Langin pranešime, man atrodo, irgi apie tai kalbama, nes iš tikrųjų mes to pasimokėme iš krizės ir būtent dėl to streso testo, ką mm, CCP gali atlaikyti rinkoje, kuomet yra tokia rizika. Toliau. Mm, aš pasisakau už tai teigiamai ir Cezar bendrai irgi, kai eina kalba apie tarpus, tarpuskaitos registravimo mechanizmus CDS rinkoje. Būtent e, aš stengiuosi atsakyti jūsų klausimą. Vyksta šiandien tyrimai reguliavimo uh, įstaigos, aišku, reguliavimo institucijos, aišku, savo žiūri e, sritis, tačiau nėra globalaus vertinimo ir tas yra didžiulis sunkumas, kurį aš pabrėžiau. Aš išsakiau savo asmeninę nuomonę, bet, e, kaip minėjau, vyksta tyrimai, tačiau apimtis yra didelės ir aišku, kad auga CDS rinkos auga, tai akivaizdu. Dėl tų priežasčių, ką, ką mm, paskutinis kalbėtas sakė, norim to ar nenorim, bet vis tiek rinka turi polinkį į spekulaciją ir tai yra natūralu. Tai be abejo, apimtis auga, nežiūrint to, apie kokias tas pirminės apimtis mes kalbame. Uh, kokie be būtų sprendimai, kurie man pagal mm, kompetencija ir nepriklauso, tai kokie jie be būtų priim, priimami, vis tiek turės būti atsižvelgiama į tą specifiką. Aš manau, kad sunkiausia bus išsiaiškinti, kas rinkos veikėjams yra naudinga ir kokie e, produktai yra įdomus finansinėms įstaigoms profesionalams, bet um, kuriem galbūt ne visuomet yra būtina uh, būtent tas taikymas dėl rizikos uh, padengimo. Aišku, čia gal labiau tarp profesionalų, tame, tuose sluoksniuose viskas yra aišku, ne tie gal tarp galutinių vartotojų, tarkim, bet aš sutikčiau su tuo, ką e, daug kas iš profesionalų sako, turint omenyje tai, kad ne viską bus įmanoma standartizuoti, vis tiek, bandydamas atsakyti jūsų klausimą, noriu pasakyti, kad e, standartizavimo siekiai turi būti kaip galima platesnių užmojų. Reikia siekti standartizuoti kiek įmanoma labiau iš reguliavimo institucijų pusės. Dėkoju, buvo iškeltas ne vienas klausimas dėl tarpusavio priklausomybės tarpusavio sąsajų ir atsakant į šį klausimą būtų galima aptarti ir valdymo bei rizikos klausimus, nes jie taip pat yra svarbus. Taigi, ponia Paulson, ar norėtumėte pasisakyti? Taip, ačiū. Dėl tarpusavio sąsajų mes pasisakome už konkurencingumą ir tarpusavio priklausomybę yra labai svarbi siekiant užtikrinti konkurenciją tarp CCP ir ieškant rinkai palangiausių sprendimų. Bet mes taip pat pripažįstame, kad reikia atsargiai išanalizuoti ir su rizika susijusius klausimus. CCP turėtų mažinti riziką. Taigi mes tam pritarėme, bet reikia labai atsargiai apsvarstyti, kaip tuo klausimu užsiimti. Pirmininkė, ar norėtumėte atsakyti ir kitus klausimus? Neprivalote, bet jeigu norite pakomentuoti CDS klausimą. Yes, um, on, on the CDS issue. Dėl CDS. Mes nesame įsitraukę į CDS tarpuskaitos vykdymą. Kiti CCP tą vykdo, bet mes kol kas ne. Iš esmės, nemanau, kad reikėtų konkretaus reguliavimo, konkrečių produktų reguliavimo. Ir dabar egzistuojančios reguliuojančios sistemos yra pakankamos. Um, Blythe. You... Blythe. Couple of these, I guess, on the CDS question. Keletas dalykų dėl CDS. E, visi sutinka dėl, sutarė dėl vienos rekomendacijos, dėl skaidrumo. Mes manome, kad reikia šimtaprocentinio privalomo skaidrumo. Ir skaidrumas turi būti taikomas reguliuotojams. Jeigu to pasieksime, tada turbūt nebekils klausimų, kad rinkos veikla yra manipulacinio pobūdžio arba eina prieš suverenius interesus. Taip, reguliuotojams bus kur kas paprasčiau atlikti tyrimus. Ir tokiu būdu mes turbūt išvengsime tokios galimybės, kad bus uždrausti tam tikri produktai. Ir turbūt į šį klausimą labai sunku atsakyti, bent jau dabar, kol dar nėra pakankamos skaidrumo. Taip pat aš norėčiau paklausti, kiek skaidrumo jau yra per daug šiuo metu reguliuotojams nėra suteikta pakankamai aiškumo. O kalbant apie skaidrumą, kalbant apie veiklą po sandorio sudarimo, e, reikia labai atsargiai šis klausimas svarstyti, atsižvelgiant į pasiekmes rinkos dalyviams. Jeigu mes pernelik greitai sandorius iškelsime į viešą erdvę, tai gali atnešti neigiamų pasiekmių rinkos dalyviams. Ir žinoma, kalbant apie skirtingus produktus, reikia svarstyti skirtingas ir aplinkybės. Taigi į konkrečias aplinkybės reikia atsižvelgti. Ir nebūtina skubiai imtis ir priimti konkrečius sprendimus. Galiausiai dėl valdymo ir tarpusavio sąsajų. Aš jau sakiau savo įžanginėje kalboje, kad tarpusavio priklausomybė yra siektinas tikslas, tačiau gali atnešti ir tam tikros rizikos. Jeigu mes kalbime apie skirtingų produktų formas, kuriems kyla skirtinga, kuriems kyla skirtinga rizika. Ir kartais primesdami tarpusavio priklausomybės principus mes galime sumenkinti ir sumažinti standartus. Taigi man kelia susirūpinimą skirtingos produktų kategorijos. Jeigu mes esame įsitikinę, kad reguliuojamoji sistema numato tinkamus rizikos standartus, tik tuomet galima žengti šiuo keliu. Tačiau dabar tokių išvadų nebūtų galima daryti. Aš manau, kad dabar tikrai šiandien dar negalima priimti tokio sprendimo ir dėl rizikos valdymo. Labai dažnai pamirštame vieną svarbų dalyką. Rizika, kad žlugs CCP yra labai svarbi. Dažnai yra sakoma, kad jeigu žlugs CCP, tai kiti tarpuskaitos nariai turės įsipareigojimų perimti e, CCP įsipareigojimus. Ir tokiu būdu mes nieko nepasieksime, tiesiog grįšime į pradinę padėtį. ir išliks svarbi rizika mūsų išvestinių priemonių rinkoje. Kai žmonės verčiami imtis rizikos, jie turi turėti galimybę pasisakyti dėl rizikos veiksnių. Ir CCP turi atlikti savo vaidmenį rizikos valdymo sistemoje. Thank you. Uh, Mr. Elbeck, did you wish to... Pone Elbek, ar turėtumėte kažką pridurti dėl valdymo? Buvo daug pasakalbėta dabar dėl skirtingų rūšių suderinamumo. Manyčiau, norėtumėme turėti stiprą, gerai reglamentuojamą CCP. Konkurencija yra gerai, kai ir yra sėkminga, bet mes negalime norėti pernelyg daug. Mes dabar kalbėdamėme skirtingų rušių sudarenumą turėtumėme galvoti apie infrastruktūrą, galimybę prisijungti prie CCP, dalyvauti, konkuruoti ten tarpusavėje. Tačiau dabar aš nieko daugiau negaliu pridurti ir nemanau, kad reiktų eiti toliau. Na, nebent mes norėjome mm, milžinišką įsipareigojimų nevykdymo fondą, kuris apimtų visus CCP. Ačiū. Okay, um, first of all, I would like to comment. Ačiū. Dėl skaidrumo norėčiau tarti keletą žodžių ir kiek toli turėtų tas skaidrumas eiti. Mes norėtumėme tokio pat skaidrumo nebiržinėse išvestinėse rinkose, kaip ir, biržin, kaip ir biržuose. Norime žinoti, kad kai atliekamas sandoris, būtų žinoma kiekis, kaina, bet e, žinoma, čia kyla tam tikrų sunkumų ir reikia diskutuoti, kiek informacijos reguluotų jiems reikia suteikti. Mes apie tai diskutuojama e, energetikos e, generalinėme direktorate, kai kalbame apie taisyklės Europos energetiniai rinkai, turime siekti užtikrinti pasitikėjimą rinką. Kai mes kalbame apie sandorių duomenų saugiklas, jos turėtų būti centralizuotos kiekvienai turto rūšiai. Dabar mes kenčiame mm, dėl to iš dalies, kadangi nacionaliniai reguliuotojai prašo informacijos skirtingais infor formatais apie skirtingas turto rūšis ir bendroviai labai sunku visus tos reikalavimus patenkinti. Taigi centralizuota sandarių duomenų saugykla supaprastintų situaciją. Toliau buvo klausimas užduotas konkrečiai EON. Ar matytumėme alternatyvą, kaip galėtumėme mm, apsaugoti e, savo riziką be nebiržinių išvestinių priemonių? Turėtų būti laisva skaidri rinka kaip alternatyva. Mes norime to, kaip nori taryba, komisija ir parlamentas, manyčiau, išvesnės priemonės yra išeitis, o jeigu nebus standarizuotų produktų, rinka niekada netaps pakankamai judri ir reiks kažkokių kitokių planų parduot, pardavinėti elektrą. Taigi manome, kad išvesnės priemonės yra puikia priemonė apsaugoti nuo rizikos gamintojus, vartotojus bei kitus rinkos dalyvius. Ačiū. Daugiau ekspertai neturi ką pasakyti, ponė Mayborn, norite pridurti? Ne. Pone Paulson dar kartą paprašėte žodžio ačiū. Trumpas komentaras dėl valdymo klausimo, kurį iškėlė kai kurie mano kolegos. Mano nuomonė labai svarbu e, užtikrinti CCP savarankiškumą. Jos turėtų sprimti sprendimus dėl rizikos savo CCP atžvilgių. CCP veik veiklą, ypač svarbi krizių atveju, kai bus e, priimti sprendimai dėl papildomų maržų neramumo metu, kai bus tvarkomėsi su įsipareigojimo nevykdymo atvejais. Toks yra CCP vaidmuo. Nepaisant viso to, ką pasakiau, manau, jog vartotojai turėtų dalyvauti rizikos komiteto veikloje Taip pat nepamirškime, kad nemokumo fondai sus, sudaryti iš vartotojų pinigų, taigi jie rizikuoja savo piniginę. Todėl rizikos komitete turėtų būti bei dalyvauti diskusijose, bet pati CCP turėtų būti savarankiška institucija. Blait, jūs linksite, tai tik patvirtina jūsų siekį dalyvauti rizikos komiteto darbe. Iš ties CCP turi būti nepriklausoma institucija ir jame turėtų uh, dirbti vartotojai, dalyvauti vartotojai, kurie mm, finansuoja nemokumo fondų sudaromą. Pirmininkė, aš nežinau, kurią pusę pasukti, ar gal mūsų prekiautojai mm, drąsiau pažiūrėtų į CDS. Mes regėjome, kad uh, CDS uh, S nominali vertė yra tikrai nedidelė palyginti su graikų viešąją skolą, bet ar manote, kad CDS problema uh, buvo esminis veiksnys šiame procese, ar tiesiog stipriai apkalbėtas ir nesminis veiksnys? Ačiū. Neturiu ką pridurti prie savo raštiško pasisakymo ir vėlesnių komentarų. Iš ties reikia pateikti visą informaciją, kurios reikia reguliuotojams, kad jis galėtų sudaryti e, tinkamą vaizdą. Atsiprašau, kad tik tiek galiu pasakyti. Taigi reiks grįžti ir apklausti Eurostat, gal Deutsche Bank kažką išsamesnio galėtų pasakyti. Blight jau savo pasisakymę minėjo, kad CDS nesukelia deficitų, tai tiesiog yra priemonė, kuria pasinaudota rinkose valdyti rizikai. Ir CDS tapo tarsi krizės pamotė, bet nereiktų pernelyg kaltinti CDS rinkos dalyvių. Ši rinka yra tikrai nedidelė lyginant su nominale Graikijos skolos verte. Todėl būtų pernelyg e, nesažiningai traktuoti situaciją kitaip. Ačiū. Aš atsiprašau, kad e, taip paraginau Jūs atsakyti į šį klausimą. Dabar perėsime prie paskutinio klausimų raundo. Catherine Styla ir Vicky Ford norės užduoti klausimus. Taigi, Catherine, prašom. Thank you, uh, Madam Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir prelegentams. Aš norėčiau paliesti CDS klausimą. Labai daug diskusijų vyko apie šių klausimų atskirimą. Ponas Langen ir kiti kalbėtojai apie tai kalbėjo, apie aiškis spekuliacinius dalykus ir apie draudimą. Ir keista, kad niekas nenori kalbėti apie Graikijos skolą. Taip pat norėčiau tiesiogiai užduoti klausimą Blythe Masters. Jūs esate ta moteris, kuris sukūrė finansinius vis naikinimo instrumentus. Labai įdomu, kad vadovėliuose yra rašoma apie tai, kaip yra savais tikslais panaudojamos tokios priemonės. Ką jūs būtumėte dariusi kitaip, jeigu dabar žinotumėte, jeigu tuomet būtumėte žinojusi tai, ką dabar žinote. Pirmininkė, dėkoju. Vicky Ford. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui. Ir norėčiau sekretoriatui padėkoti už organizavimą. Ir žinoma, prelegentams. Mano klausimai susijęs su kaštais ir kaštais ten, tenkantiems galutiniams vartotojams. Esu mačiusi daug skaičių, tačiau nežinau, iš kur tie skaičiai yra įmami, nes tai yra susijęs su kapitalo kaina bankams arba su užtikrinimo priemonių kaina. Taigi aš norėčiau kreiptis į bankų atstovus ir paklausti, ar buvo atlikti tyrimai, ar buvo nagrinėti skirtingi scenarijai dėl kapitalo reikalavimų arba užtikrinimo priemonių reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, ar jūs manote, kad CCP rizika turėtų būti lygi nuliui kapitalo tikslams, ką jūs manote, koks turi būti kapitalo reikalavimas, kad būtų paskatinta veikla rinkose ir kaip traktuoti CCP. Blaif, jūs savo pranešime kalbėjote, kad rizikos švelninimas dvišalės, apie dvišalę tarpuskaitą, ką jūs turite aminyje, kalbėdama apie tokį dvišalį tarpuskaitos metodo taikymą. Pirmininkė, ačiū. Jūs nebuvote paskutinė, nes Sven dar išreiškė pagėdavimą paklausti klausimo. Basically, I, I do have two questions. Iš esmės turiu du klausimus. Kai kas teigia, kad reikia taikyti išimti galutiniams vartotojams. Mes visi matėme pastarąją krizę ir matėme, kad galutiniai vartotojai buvo nusikalstama veikla vykdantis priekybininkai. Į Enron galim pažiūrėti. Taigi klausimas yra toks, ar reikia nustatyti tam tikrą slengsti arba ribą ir kaip ją reikėtų uh, nustatyti, kad būtų galima atskirti tikrus galutinius vartotojus ir galutinius vartotojus ir nuo investicinių bankų, kurie taip pat um, gali būti priskirti galutiniams vartotojams. Siemens, pavyzdžiui, Vokietijoje dažnai yra pristatoma kaip investicinė įmonė užsimanti elektronikos veikla. Ir antrasis klausimas yra labiau teorinio pobūdžio. Kai jūs kalbėjote, ne vienas sakėte, kad buvo daroma prielaida, jog aukštesnis likvidumas būtų priimtinas rinkai, kad būtų užtikrintas perskirstimo veiksmingumas. Taip pat buvo kritikuojami tam tikri reglamentai, kurie ribojo likvidumą. Taigi aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, ar didelis likvidumas veda prie didesnio rinkos veiksmingumo. E, Ternerio peržiūros ataskaitoje taip pat yra pateikiama daug domenų, daug informacijos, taigi kyla klausimas, ar aukštą likvidumą galima sieti su rinkos veiksminga veikla. Taigi jūs turite patirties ir norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šio klausimu. Pirmininkė, dėkoju. Daugelis klausimų buvo skirti Blythe Masas, tai pirmiausia jai ir suteiksiu žodį. Pranešėjas turi dar vieną klausimą, prašom. Klausimas dėl pastarųjų metų, dešimties metų vystimosi išvestinių produktų rinkoje, jų skaičius išaugo, tai kartu nereiškia e, didesnės rizikos, bet jų yra tiek daug ir tokių įvairių, kiek to reikalauja rinkos lankstumas. E, Norėčiau, kad mūsų ekspertai pakomentuotų pasiūlymą, e, kad reiktų sugražinti rinkai ankstesnės ribas, kurios buvo 2000 metais. Ir prisiminkime, kad tuomet stipriai išaugo pasaulio BVP net tris kartus, taigi ar būtų atsakinga taip stipriai sugražinti atgal išvestinių produktų rinkas? Long, there, I... Nelabai daug mums liko, laikrodis penkiom minutėm vėluoja. Mm, taigi dabar jums žodis. Uh, Dabar dėl tos masinio naikinimo ginklų frazės, man atrodo, kad garsus investuotojas sugalvojo tą posakį. Iš tikrųjų, jis pats yra m, daug naudojęs išvesnės priemonės, Warren Buffett turiu galvoje. Ir atsižvelgus į mm, šios frazės pavartojimo kontekstą, turint omenyje, kiek jis tuos produktus naudoja, iki kokio lygio, tai aš sutinku su jūsų požiūriu. Ta prasme, kad manau, kad mm, išvesnės priemonės gali būti labai rizikingos ir potencialiai pavojingos, jeigu jos naudojamos e, netinkamai ir yra netinkamose rankose taip pat kaip ir plaktuką galima panaudoti ir gerais, ir blogais tikslais, taip pat ir finansinė priemonė. Ir jeigu pažvelgtumėm į pastarosios finansinės krizės e, nuostolių e, priežastis, ypač nekilomo turto, ipotekinių mm, paskolų srity, tai aišku, kad ten didžioji dalis yra nuostolių neišvestinių priemonių srityje. Toliau Man atrodo, tikrai yra daug pamokų, kurių galima būtų pasimokyti iš išvestinių priemonių vaidmens suvaidinto finansinės krizės metu. Man atrodo labai svarbu, kad pasimokytumėm iš tos patirties. Na, aš esu tikra, kad aš tikrai pasimokiau. Ir yra, aišku, dalykų, kuriuos aš būčiau norėjus matyti kiek kitokius, kiek kitaip įgyvendimus, kadangi mano vaidmuo ir gan ribotas. Aišku, laiko prasme aš čia savo amžiaus neminėsim, be abejo. Tačiau, manau, trys, keturios pagrindinės pamokos gal būtų tokios iš to, ką būčiau norėjęs matyti kiek kitaip. Kalbant apie EIG, kuri tapo labai rimta e, išvesinių e, priemonių rinkos dalyvė dėl įvairių priežasčių. Padariniai buvo sisteminiai dėl e, apimčių ir dalyvavimo, ypač kreditinių išvestinių priemonių priekybos kreditavimo srityje. Man atrodo, kad čia iš aukštesnio lygio pareigūnų, rizikos valdymo pareigūnų pusės kompanijoje um, turėjo būti keliami klausimai dėl rizikos ir turėjo būti tinkamai atsakyti, bet to nebuvo. Uh, kuomet rinka yra nereguliuojama, matome, kas gali būti ir kad dažnai e, tokie dalykai gali praslikti nepastebėti. Tai, tai pirma pamoka. Antras dalykas, mažai buvo mm, ne vien tik tai dėl CDS, bet ir kitų produktų e, e, priekybos rizikos visų aspektų per, per mažai buvo mm, valdymos vadovos lygmens atsiskaitimo ataskaitų teikimo. Taigi, reguliavimo, vadybininkų ligmens atsiskaitimo, apie, apie švestinės priemonės, kad žmonės žinotų, kur yra rizika, kokia yra ta rizika, kad jeigu kalba apie, maž, apie nereguliuojamos rinkos dalyvius, kad jie galėtų pasirinkti savo galimą poziciją, savo dalyvavimo dalį. Ir gali būti ne vien tik tai mm, su AG, bet ir, ir Kitos CZP, kuomet kilo krizė ir likvidumas ištirpo, teko imtis tam tikrų priemonių, taip pat ir panaudoti e, mokesčių mokėtojų pinigus, kadangi buvo baiminamasi pasiekmių ir nebuvo aišku, kokios bus pasiekmes, jeigu to nebus padaryta. Tai yra visiškai aišku. Jeigu tai turi būti įsisamoninta, jeigu norime užkirsti kelią tokiems dalykams ateityje. Ir ko aš, galutinį, paskutinis dar dalykas, ko aš pasimokiau iš to, negalime leisti tokio tarpusavio saveikumo, tarpusavio, tokios tarpusavio mm, įtakos tai turi būti labai smarkiai apribota, sušvelninta, turint omenyje, kiek CCP yra galima naudoti išvestinių priemonių rinkoje. Jeigu, manau, ištaisyti visus tos dalykus, tai tikrai mm, AEG nebūtų, nebūtų buvę. Aš tai tikrai pasimokysiu iš, iš krizės tų dalykų. Kitas dalykas buvo labiau techninis, ką turiu galvoje, kalbėdama apie dvišalį garantinių priemonių panaudojimą. Dvi šalis. Užtikrinimo priemonių panaudojimas yra labai plačiai taikomas. Tai gali būti ir grinųjų pinigų, ir likvidžių VP panaudojimas. Uh, Tai gali būti daroma ir per biržą, ir per CCP. Kartais tai gali būti ir daug sudėtingesni mechanizmai panaudoti. Daug na, na, natūraliau būtų, kad bankas priekiautų energetiniais produktais su energetinė kompanija ir atliktų mm, žaliavinių prekių inventorizaciją kaip savo uh, už, už, užtikrinimo priemonių panaudojimą. Aišku, tai leidžia ekonomikai aukti ir aš tikėčiaus, kad e, taikant kapitalo taisyklės būtų atsižvelgta į rizikos variacijas. Tikrai e, nebūtų tinkama, kad CCP laikytų, pavyzdžiui, um, priimtų um, lėktuvą kaip uh, užtikrinimo priemonė. Iš tik, aišku, ypač kai eina kalba apie biržinės e, transakcijas, aišku, lėktuvą galima parduoti, bet ne per penkias minutės. Būtent aš tą turiu omenyje. Dabar dėl to klausimo, kas apsimeta galutiniais vartotojais, bet iš tikrųjų yra ne piktavaliai. Uh, e, rinkos dalyviai. Aš teisingai supratau, taip, jeigu mes kažkokias numatysim išimtis galutiniams vartotojams, ar nebus kažkokiu tai uh, hedge fund uh, pas, rizikos fondų kažkoks tai paslėptas variantas čia ar nebus tokios rizikos. Aš manau, atsakymas yra toks. Tam yra reikalingas privalomas atsiskaitimas reguliavimo institucijoms apie jokią, apie bet kokią veiklą. Tai turi būti taikoma visiems, be išimčių. Ir reguliavimo institucija turi turėti kompetenciją įsikišti ir pareikalauti, kad galutinis vartotojas pagrįstų savo veiklą ir jeigu jis negali pateisinti to, tuomet iš išimtis e, būtų panaikinta tam galutiniam vartotojui. Ir aš labai pritariu tokiai pozicijai. Dabar dėl likvidumo ir kodėl tai yra svarbu. Uh, ir kodėl tai nebūtinai užtikrina efektyvumą. Aš irgi skaičiau tas pačias studijas kaip ir jūs. Yra tam tikrų galimybių, kur ne, yra tokių aplinkybių, kur ne visuomet abu šie dalykai mm, viens kitą papildo. Kartais taip, kartais ne. Jūs sakote, kad ne kiekviena likvidi rinka yra efektyvi, tačiau apibrėžiant likvidžios rinkos charakteristikas reikia galvoti apie transakcijų tinklą. Galbūt ne visuomet su rinka, su, su kaina yra sutinkama, tačiau tai būtų įvykdoma tinkamą kainą e, tarp pardavėjo ir pirkėjo. Ir ypač krizės atveju, kuomet buvo eskaluojama ši situacija, būtent ir atsirado tas tarpusavio susietumas ir e, finan, tarptautinės finansinės sistemos nebesugebėjo funkcionuoti ir tuomet reguliavimo institucijos turėjo įsikišti. Likvidumas veikia. Um, už, kuomet žmonės stengiasi valdyti savo riziką, ta prasme, kad prisima tą savo riziką, uh, savo įprastinėje veikloje arba prisima jam dėl to, ją dėl to, kad kažkas kitas žlugo. Galvokime apie, pavyzdžiui, Lehman Brothers, tarkim, apie stambiosius uh, maklerius, kuomet buvo prisimta stambi rizika, kuri jau buvo uh, rizikos apribojimas, jai buvo pritaikytas per Lehman Brothers. Ir paskui problema buvo, kad Lehman Brothers nebesugebėjo išeiti iš tos pozicijos Tai yra rinkos nesugebėjimas veikti šiuo atveju. Tai tokie būtų mano komentarai. With, with points, uh... Ačiū, man atrodo, jūs labai išsamei aptarėte didžiąją dalį uh, klausimų. Kas dar norėtų pakalbėti apie išvestinių sandorių apimčių ir dažnumo mažinimo aspektus. Gal jūsų kolega iš Deutsche Bank? To, uh, to I mean, look, just, just on that one point around, I would say that, you know, clearly an efficient market is one where there's a healthy balance between. Eh, Reikia, kad rinkoje būtų pusiausvyra, mes nenorime uždrausti niekam rinkoje dalyvauti, būtina užtikrinti, kad visi rinkos dalyviai būtų tinkamai reguliuojami, o patys reguliuotojai žinotų, kas vyksta, bet pavojinga bandyti išskirti dalyvių mm, grupės, kurie gali ir, ir turi teisę dalyvauti. Sandorių skaičius e, CDS rinkoje ir tikrai sumažina e, esamą nominalę vertę, mokėtiną nominalę vertę, atsiprašau. Žinoma, tai nepadeda sumažinti e, tikros rizikos ir trumpalaikiai sandoriai ir galaikiai sandoriai reiškia visiškai skirtingas rizikos rušis. Bet sandoriai davė naudos, mokėtina nominalioji vertė buvo sumažinta, bent jau man aktualiausiai turto rūšiai tas padarė įtaką todėl mums reiktų daugiau dėmesio skirti. Taigi, kai aš kalbu apie mokėtiną nominalią vertę, tai nėra geriausias būdas kartu tuo pačiu kalbėti ir apie riziką, bet mes turime e, galvoti apie tai, kokie yra sandariai ir koks jų skaičius. Ponas Reiburn, norėčiau pakomentuoti du klausimus, kurie buvo iškelti pirmiausia sąnaudos vartotojams aišku, galutiniams vartotojams sąnaudos bus didelės dėl grinųjų pinigų užtikrinimo bus papildomos sąnaudos, bet to e, kainuos e, dėrybos su tam tikromis institucijomis, e, pinigų pervedimas, pinigų laikymas. Todėl mes ir pasisakėme už CCP. Tačiau pats didžiausius pavojus mums yra bazelis ir dėrybos dėl CRD 4. Ten siūloma stipriai padidinti kapitalo reikalavimus e, sandoriams, kurie vykdomi ne per pagrindinę sandorių šalies tarpuskaitą. Ir mes čia galime patys savo pakenkti, jei JAV teisėkurininkai e, su, suteiks tam tikras išimtis dėl ekonominių pavojų, o po to bus patvirtinta Bazelio iniciatyva dabartinė savo siūloma forma bei padidins sąnaudas. Tai reiškia, kad dauguma galutinių vartotojų atsisakys apsisaugomą nuo rizikos, nes tai reikštų milžiniškas sąnaudas. Taigi Bazelyje ir Karde 4 turime įtvirtinti tai, kad išimčių tikrai neturėtų būti. Akivaizdu, kad kapitalo sąnaudos išauks. Mes su tuo sutinkame, kadangi finansinę sistemą reikia sutvarkyti. Tačiau e, tos sąnaudos turi būti gerai vertintos ir nustatytas. Ačiū. O kolega norėtų pridurti kažką. Įsijunkite mikrofoną, prašom. Norėčiau pakomentuoti Enron bylą. Tikrai nebiržinių derivatų direktyva negalėtų išgydyti panašių bėdų e, ir tokio elgesio tikrai nepadės išvengti privalomą tarpusakėje. Pone Polsonai, jūs prašėte žodžio. Ačiū. Trumpai keletą klausimų aptarsiu, kurie buvo palisti. Pirmiausia, pratesiu, ką sakėte, būtent spekulacija ir apsisaugomas nuo rizikos, kaip atskirti geriečius nuo blogiečių. Savo žanginėme pasisakėme, pažymėjau, tikrai sunku stebėti tinkamai kasdienius darbus, tiesiog reikia sisteminę riziką verdinti ir geriausia tą padaryti priklausomai nuo dydžio ir dydį galima įvertinti, nustatyti konkrečius reikalavimus skirtingo dydžio įmonėms. Toliau mm, CCP ir kapitalo reikalavimai. CCP yra tam tikrai ypatingi instrumentai, kurių siekis valdyti riziką. Tai ypač svarbu, kai mes norime daugiau dėmesio skirti riziko valdymui manyčiau, būtų gerai teikti paskatinimus dalyviams didesnę dalį sandorių atlikti per CCP. O galiausiai e, sąnaudos dėl užtikrinimo priemonių naudojimo atsiskaitant per CCP, aišku, tai kainuos ir e, atliekant CCP tarpuskaitą visi turi tam tikras užtikrinimo priemonės pateikti, tačiau be užtikrinimo priemonių savo poziciją sunku apsaugoti. Taigi rizika šiaip ar taip kainuoja, rizika negali kainuoti nieko vien dėl to, kad viskas yra skaidru ir vien dėl to, kad kažkas grinaisiais pateikia užtikrinimo priemonės. CCP e, atlieka savo darbą, rizika tampa skaidri, bei su jie tvarkomasi disciplinuotai. Taigi mes parodome, kokiagi katės slapstėsi tame tamsiame kambaryje. Ačiū. Uh... Panažai, jūs dar kartą prašėte žodžio? Pabandysiu trumpai atsakyti dar į kai kurius klausimus. Iš tikrųjų, dažnai sunku atskirti, kurie produktai yra geri, kurie blogi. CDS sukėlė Graikijos problemas, tai akivaizdu, bet labai svarbu, kad um, kad Graikijos e, vertybiniai popieriai jau buvo išimti, kai kuriais atvejais, aišku, kad e, čia reguliavimo institucijų reikalas yra prižiūrėti, kas vyksta ir, aišku, visuomet gerai uh, užtikrinti, kad reguliavimo institucijos lai dirbtų tarpusavyje, kad būtų reikalavimų aiškus taikymas privalomas dėl tarpuskaitos, dėl registravimo, kad aišku, mm, su, subjektams yra atitinkama kaina, į tą kainą uh, moka didžiosios institucijos, uh, fondai, bankai. Ir kai eina kalba apie rinkos operacijas, aš tą jau sakiau pranešimui, būtent labai svarbu, kad kaina būtų teisinga, sąžininka ir kad e, tą kainą padengtų finansiniai operatoriai, subjektai, tie, kurie veikia rinkoje, kas tai bebūtų, ar tai būtų rizikos fondai ar ne, ar, ar bet, bet kažkas ir atitinkamai reikia galvoti tuomet apie apmok, tų operacijų, rinkos operacijų apmokestinimo klausimą. Antras dalykas. Kaip vienas iš pasisakiusių, Nesven pasisakė, Labai svarbu kalbėti apie nuostų taikym, bazelio nuostų taikymą finansinėms įstaigoms reikia apibriežti mm, ribas finansinių paslaugų naudotojams atitinkamai pagal jų um, apimtis apyvartos, pagal jų taip pat poziciją, kad jie neviršytų tam tikros e, ribos, kuri turi būti aiškiai apibriešta. Trečias aspektas Kalbant apie likvidumą, aš sutinku su tuo, kas jau buvo pasakyta, tik tai problema yra kad nėra aiškiai įmanoma atskirti, kas yra likvidumas ir kas yra realios ekonomikos veikimas, augimas, darbo vietų kūrimas, taip toliau. Ir nefinansiniai subjektai vis daugiau um, įsitraukia į šios rinkos veiklą, reikia jiems ypatingo dėmesio. Teo, teoriškai iš tikrųjų yra atitinkamas ryšys ar finansinių ir nefinansinių įstaigų. Uh, Ir todėl labai svarbu stebėti rinkų likvidumą. Man atrodo, kad ekonomikos augimo požiūriu tai yra labai svarbu. Dėl išvestinių uh, finansinių priemonių, panas Langin viską pasakė, reikia sugrįžti prie normalių, protingų proporcijų ir tinkamų reguliavimo mechanizmų. Turime rinką, kuri per pastarai dešimtmetį išaugo gal trigubai dėl gerų ar dėl blogų priežasčių. Bet e, reikalinga čia priežiūra tokia pati kaip ir normalioj e, finansiniai e, sistemoje, normalioj finansiniai rinkoj. Ir aišku, kad čia organizavimo sistemos ir mechanizmai bus kitokie. Bet reikia aiškiai suprasti, kad išvestinių finansinių priemonių rinka tiesiog patyrė didžiulį sprogimą. Uh, ir todėl atitinkamai reikia galvoti apie jos tinkamą priežiūrą. Ir šią savaitę mes dar kartą kalbėsime apie tuos dalykus, atsižvelgdami į tai, ko pasimokėme iš krizės. Um, thank you very much. I, I thank the, the panel for their contribution. Ačiū, noriu padėkoti prelegentams už jų mm, užsakytas mintis, o dabar pabaigai ponui Langenui steiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkuoju mūsų šešiems ekspertams. Tikrai įdomus pasikeitimas nuomonėmis. Jie puikiai išmano savo sridį. Tikrai kiekvienas parlamentaras e, dalyvavęs klausime, išgirdo daug pagristų ir svarių argumentų. Tai padės geriau priimti teisės aktus. Jūs atspindėjate savo poziciją Manyčiau, galima mm, padaryti tam tikras išvadas, jog iš principo sutarėme, norime daugiau skaidrumo, norime kitokio reglamentavimo, taip pat norime savrankiškų CCP, tačiau kai prabylame apie detalės, lieka daug neatsakytų klausimų. Toks bus mūsų uždavinys, rengiant pranešimą, tarintis dėl jo. Norėčiau mūsų ekspertams e, pasiūlyti primiktinai štai ką. Ateityje teisėkuros proceso metu konsultuokite mus toliau Tikrai džiugu, kad mes baigiame laiku savo klausimą, nenoriu kartotis, daug bendrumų buvo konstatuota, į didžiąją dalį klausimų buvo atsakyta, aišku, ne visus, tačiau dėkuoju už atsakymus. Tikiuosi, ši popietė e, padarė gerą įtaką, mums leis padaryti tinkamas išvadas manyčiau, gegužės 17 komitete mūsų nuomonė bus patvirtinta, jai bus pateikta kompromisinių pakeitimų, o komisaras Barnie per susitikimą praėjusią savaitę, kad birželio pabaigoje, Liepos pradžioje bus pateikta konkretesnių teisėkuros pasiūlymų. Iki to laiko mes savo nuomonę tikrai patvirtinsime. Dar kartą noriu padėkoti Jums. Um, well, thank you very much. I think somebody wants to give... Dėkuoju. Turbūt norėsime padėkoti ir paploti prelegentams. Dabar pereisime prie pasikeitimo nuomonėmis. Svarstysime pakeitimus pranešimo projekto pakeitimus. gegužės 17 dar nėra tiksliai nustatyta data. Taigi datas mes dar patikslinsime. Nes kol kas ir krizių komitetas e, svarsto šios klausimus. Nežinau, ar visi liks ir svarstys šį klausimą, ar kažkas nori išeiti. Taigi suteiksiu žodį pirmiausia pranešėjui. He's coming. <laughs> ja, vielen Dank. Äh, ich darf. Ačiū. Noriu iš karto tęsti bei susitelkti ties sutendinkesnių pakeitimų klausimų. Mes parengėme pranešimą, turime jo projektą, aišku, jis negali būti tobulas, Dėl to esu labai dėkingas visiems kolegoms už jų gausius pasiūlymus. Pirmiausia, pabrėšiu, nėra abejonių, jog redakcinių pakeitimų reikia. E, svarstomame pranešime, bent jau darau tokią prielaidą, galiausiai sulauksime dvigubai daugiau išvadų, negu yra dabartinėme projekte. Nuomonių skirtumai išriškėja tuo met, kai panagrinėjame atskirus jo aspektus. Nemanau, kad kyla problemų. Aš perėsiu pakeitimus. Pirmas, antras tai nuoroda į ankstesnius sprendimus bei darbo grupių rezultatus, jiems tikrai galima pritarti. Po to yra virtinė pakeitimų, e, tai atsiprašau, yra virtinė nuorodų e, konstatuojamose dalyse, taip pat į AIG, taip pat į energetikos kainas, išteklių kainas, valiutų sviravimus bei išvestinių priemonių nauda aprašoma. Manyčiau, čia įmanomas kompromisas, e, kuris apimtų tre, nuo trečio iki šešto pakeitimų, gal netgi eitų iki devintojo pakeitimo, iki kurio būtų apimimi visi manomi redakciniai pakeitimai. Bent tokią viziją turiu, aš per šią savaitę pateiksiu, parengsiu pakeitimus ir pateiksiu jos nariams. Toliau, antras aspektas, MVI ypatinga situacija. Dešimtasis pakeitimas, sveikinu jį bet jo įgyvendinimas tikrai būtų sunkiai įsivaizduojamas. Vienuoliktasis pakeitimas, tam tarptautiniai standartai jame reikalaujami, bet norą turėti kažkokiu europiniu standartu taip pat sveikinčiau. Dvyliktasis pakeitimas, gozės jis um, BVP ir bruto kreditinė rizika vertino tarptautinio atsiskaitimų banke. Jeigu tokie skaičiai jau yra, sveikinčiau. Jei suteiktumėme tokią informaciją, toliau 13 pakeitimas prisijungtų prie 12, 14 kolega Confond mini naujausius tyrimus apie išvestinius produktus bei pabrėžė informacijos asimetriją. Nežinau, ar tokie pakeitimai būtini mano pranešime. Aš atmeščiau ją. Žinau, kad vos 15 procentų visų derivatų yra parduodama per biržas ir kad tarptautinis atsiskaitinimų bankas už tai yra atsakingas. Toliau 15 pakeitimas, ponas Klins, jis kalba apie augimą bei finansinį svertą, pritariu jam, 16 pakeitimas Kratzer. Ji e, e, CDS e, suverčia kaltę dėl Graikijos krizės. Labai teisingai buvęs Europos ministras bei ekspertas pona Žuė pažymėjo, kad e, e, skolos yra e, realios ir jog spekuliuojama ne skolomis, o ateities veikla, skolų didėjimu ar mažėjimu ir taip toliau. Tiesiog pasakysiu, kad Graikijos skola per CDS yra vos vienas tražalis visos viešosios skolos, taigi ar CDS gali būti atsakingi už milžinišką įsiskolinimą, mano duomenys yra pakankamai nauji, tikiuosi jie nepasienė, tačiau čia gal mes kažkokį kompromisą surasime. Toliau sudėtingumo problema bei būtinybė e, geriau įvardinti kredito įsipareigojimo nevykdymus, įsipareigojimo nevykdymus ir taip toliau. Manyčiau, viską galima sutraukti į antrąjį kompromisinį pakeitimą, kuriam tikiuosi visi galės pritarti. Po to 22 pakeitimas komisijos komiteto, atsiprašau, pirmininkė jį pateikė, palaikau jį, kalbam apie nediskriminacinę prieigą prie priekybos vietų bei CCP. CCP turi užtikrinti sąžininką bei skaidrų rinkų funkcionavimą, tačiau skirtingų rūšių suderinamumas vėl iškyla Klausimas labai sudėtingas, manyčiau, apie jį teks atidžiau padiskutuoti bei paieškoti geriausios formuluotės. Toliau turime mm, faktą, kuris kartojasi ne kartą, beveik identiški įvairiausių kolegų pakeitimai jie nori tą patį reglamentuoti, bei visiems jiems galiu aš pritarti. 26 pakeitimas, ponė Potimata. Pakeitimas taip pat yra apie Graikiją. Dabar siūloma formuluoti 26 pakeitime man būtų primtina, galiu pliusą padėti prie šio pakeitimo, tas pas pasakytina apie 28 pakeitimą, ponos Kiner 20 komiteto pirmininkės pakeitimas, kyla klausimas, ar jis patenka į dabartinę mūsų pranešimo sistemą, ar reiktų kažką kitą padaryti. Toliau F konstatuojamai dalis, kolega Bazės siūlo išbraukti, tam nepritariu. Čia palaikyčiau kolegės Winbern pakeitimą, žinoma atsižvelgiant į esamą prielaidą, kad išvestinių priemonių problema yra tai, kad jos gali suprasti kalti tik ekspertai. Ekspertai šiandienos, šiandien pažymėjo, jog skaidrumo trūko, jie buvo per sudėtingi, todėl reikia skaidrumo, geresnio reglamentavimo, informacijos teikimo įpareigom ir taip toliau. Tai viskas bus apjungta trečiajame kompromisinėme pakeitime, kuris apims nuo 29 iki 34 pakeitimus. Toliau 35-42 pakeitimai imtinai. Kalbama apie galutinius vartotojus, jų problemas šiandien išsamei aptarėme, kalbame ir apie mažiausias įmonės. Manyčiau, būtų protinga visus pakeitimus apjungti į vieną ketvirtąjį kompromisinį pakeitimą. Toliau 37 pakeitimas. Čia norėčiau, kad ponas Feber jį pakomentuotų, aš pasidėjęs pliusą, bet ne viską iki galo suprantu. A, toliau 40. Mano nuomonė, skaičiai pernelik maži kad nefinansinės įmonės apima tik 50 procentų išvestinių priemonių rinkos, naujausi komisijos bei ECB duomenys rodo, kad tai yra 13,5 procentų, taigi šiek tiek daugiau norėčiau, aš, kad nebūtų skaičiai minimi, nes tai užtikrantų didesnį lankstumą. Toliau. 43 48 pakeitimai, juos galima apjungti taip pat į vieną kompromisą, nors kolego Oles Schmidt e, formuluotė man yra geriausia, o kolegos iš liberalų frakcijos formuluotė man neprimtina. Bet, manau, pateiksime kompromisą. Toliau 49-50 pakeitimai. Jie siūlo į dalį išbraukti. Man labiau patinka kiti pakeitimai. Šeštasis e, pakeitimas turėtų apimti keletą e, pakeitimų dėl galutinių vartotojų, mums reikia ten ypatingų taisyklių. Manau, mes rasime kompromisą, kuris apims siūlomus pakeitimus, bei išvengsime reitingavimo, bei kažkokio vertinimo. Kadangi šiaip ar tai pakeitimai kalba beveik apie tą patį. Toliau 57, 58, 63, 64, 65, jie bus apimti septintajame kompromisinėme pakeitime, būtent CPP, sisteminė rizika, konkurencija, tenka tik nusistebėti, kad visus penkis pakeitimus patikė kolegos iš Prancūzijos, iš keturių skirtingų frakcijų. Matau, kad vieningos pozicijos nėra, bet kompromisas įmanomas, apie jį dar reiks ilgiau padiskutuoti. Toliau 67, 68, 59 pakeitimai. Jie kalba apie tą patį klausimą, būtent apie CDS bei pasiūlymus atskiroms sektoriams, energetiniai vidaus rinkai bei G20 išvados apima JAV valdžios veiksmus. Rasime formuluotę, tačiau kol kas jo dar neturime. Toliau 60 pakeitimas apie Graikiją. Aš palaikau ponios Guja pasiūlymą. Gulia. Taip, tikrai reikia teisingai ištarti kolegų pavardės. Pritariu šiam pakeitimui. Bulman Dominici pasiūlymai taip pat pliusą padėjo. 69, 62, 61, 59 pakeitimai. Jie yra iš dalies identiški, kaip kad identiški e, prancūziški pakeitimai. Čia mes turime jau italų pakeitimų grupę. M, kelia problemų 703 pakeitimas kolega Konfon, kuris, kaip čia geriau pasakyti, m, siūlo apmokestinti apyvartinius dydžius. Manyčiau, tai perkrautų reglamentavimą. Tikrai atmetu 73 pakeitimą. Nemanau, jog mums reikia nustatyti kažkokiu kiekiu ar apyvartų apmokestimą 74. Berės pritariu, nors ten norime užtikrinti duomenų apsaugą. Toliau 75 83 identiški prancūzų pakeitimai, ne tik prancūzų, dar pasakysiu. Čia mes kalbame pirmiausia apie reikalavimus, sveikiname komisijos iniciatyvą, ypač nebiržinės investicinės išvestinės priemonės geriau reglamentuoti, sukurti papildomas institucijas ir taip toliau, mes viską galime apjungti bei kažkokį redakcinį sprendimą rasime. Tas pats galioja pakeitimas dėl 1A, 81, 84, jie yra identiški. Ir čia kolegos Ole Schmidt, jos galime labai gerai įvertinti. Taip pat ir 87, toliau 88. 90, die sich mit der zweiten Forderung Toliau ir kiti pakeitimai dėl antrojo reikalavimai, dėl standartizuotų išvestinių priemonių, kad CCP tarpuskaita būtų privalomai atliekama ir būtų galima geriau verdinti kreditų nevykdymo rizika, Ole Šmit, Tomas Men, Beres, Guja, Dominičiai, Swinburn, Kanfan ir e, Klins, taip pat ponė Bultz pateikė šios pakeitimus, jie bus apimti devintajame kompromise. Toliau šimtasis pakeitimas ponas Karas. Habe ich auch nicht verstanden. Aš jo nesupratau iki galo, todėl norėjau prie jo minusą padėti. Bet dar su juo neaptariau šį klau... šio klausimo. 101. Ponas Klins. Galiu jam pritarti, kadangi jis aiškiai ir gerai įvardina, kaip reikia operatyvinę priežiūrą, nebiržinių išvestinių priemonių vykdyti. Toliau 102 pono karas, jį reiks dar atidžiau panagrinėti. Po to trečiasis reikalavimų punktas. Ten norima, kad išvesnės priemonės geriau padėtų kontroliuoti riziką ir kad visą riziką prisimtų dalyviai, o ne mokesčių mokėtojai. Na, nuorodai mokesčių mokėtojus yra gera ir šie pakeitimai yra geri. Todėl siūlau pritarti trijų kolegų pateiktiems pakeitimams. Tai yra daugiau redakcinio pobūdžio pakeitimai. Toliau kolega Klins nori išbraukti ketvirtąją dalį. Aš nepritariu tokiam pasiūlymui bei pateiksiu dešimtą kompromisą, kuris apim 108-115 pakeitimus kolega Bulis, Kanfon, Langen, dar kartą Langen, Dominici, Koses, Ole Schmidt, Infejo. Čia kalbama apie būtinybę atskirti E, finansinės išvestinės priemonės nuo įmonių bandymo apsisaugoti nuo rizikos. Tikrai nėra kažkokių e, esminių problemų su tokiu atskirimu. Tiesiog dar reiktų ka, užtikrinti ir pagalvoti, ar dvišalė tarpuskaita turėtų būti e, pagrindžiama didesniu kapitalu. Uh, nežinau, kaip reikia daryti, tiesiog čia mes savo patiems nepakenksime tokiamis priemonėmis. Įmonių atstovai jau pareiškia, kad tokia priemonės e, sąsąjį su Bazel 2 gali duoti kontraproduktyvų rezultatą, kadangi ypač jeigu nėra sisteminės rizikos. Toliau 116, jam pritariu. Čia kalbama apie tai, kad reikia sumažinti išvestinių priemonių mm, prekybos mastą įvairiausiamis priemonėmis. Tas pats pasakytina apie 117, o 118 tie patys du kolegos vėl nukrypsta į ideologiją. Jis įspėja, kad ne patyrę investuotojai e, negautų prieigos prie išvestinių priemonių rinkos ir būtų jų elgesis steb, stebimas, na ypač tą stebėjimą aš jau atmeščiau. Na, tai yra rezoliucija, bet žinoma, jog negalime visų nesąmonių rezoliuciją surašyti. 119 kolegė Gulia, galų galia teisingai ištariau šią pavardę. Jis, mano nuomonė, bent savo antrojoje dalyje eina per toli. ESMA, EPA, ECB turėtų gauti visą reikalingą informaciją atsakingų institucijų siūloma kontrolė eina per, toliau, per toli, skaidrumas taip, bet jokių naujų institucijų ir agentūrų. 120, 121 122-123, Klins, Karas, Winburn, Pauls, visiems pritariu. 124, Solė Šmit. Čia šeštojoje dalyje mes sukursime 11 pakeitimą, Tomas Mando, Mačyti, Bosės, Winburn pakeitimus jie iš dalies yra daugiau redakcinio pobūdžio. Aš siūlau kompromis, pasiūlysiu kompromisą, kuris supaprastins balsavimą. Toliau 131, jam pritariu. Ten kalbama, kad CCP privalės pateikti tam tikrą informaciją. Toliau pirmininkas pakeitimas dėl trumpalaikių e, sandorių, tačiau dar reiktų padiskutuoti, kodėlgi valiutiniai sandoriai turėtų būti atleisti nuo tarpuskaitos reikalavimų. Jų, taigi žinome, kad problema yra ne jie, o CDS. Vienas 2.3 ir, ir tolesni iki 12 pakeitimo, ten esma įgaliuojimai dėl e, europinių CCP sertifikavimo, trečiųjų šalių CCP sertifikavimo ir ten jau randame tai, ko aš norėčiau. Tačiau į ką atsakymo nesulaukiu, būtent kolega Bals, Bals siūlo uh, e, CCP pateikti, pateikti reikalavimą gauti banko licenciją. Žinoma, CCP pateikti kapitalo reikalavimai turėtų skirtis nuo atitinkamų reikalavimų bankams, su kolega Bals pakalbėsiu, gaila, kad jo nėra, šiaip ar taip bus 12 pakeitimas, 138 dėl centrinių bankų lėšų pliusas, 139, 140, aš jų nesupratu, Wortman Call ir Balts pakeitimai, aš juos norėčiau atmesti. Ten kalbama apie kapitalo reikalavimus bei reglamentavimą bankams. Jeigu mes pateiksime reglamentavimą tokiu pat kaip ir bankams, tai jokių papildomų reikalavimų tarsi nebereiks. Toliau 13 kompromisas dėl 8 dalies, Bols, Karas Langen pakeitimai. Aš čia turėjau pakeisti savo nuomonę, pranešimo projekte parašiau, jog riziko valdymo sistemos neturėtų tarpusavėje konkuruoti ir kad rinkos dalyviai čia neturėtų dalyvauti, reiktų pakeisti Aš pakeičiau formuluotę ir kad CCP turėtų remti ne tik vartotojai, kaip yra ir JAV, jos turėtų būti traukti į rizikos vertinimą ir rizikos analizė turi būti tinkamai atlikta ir, ver, ir sąnaudos su to susijusios turėtų būti e, tinkamai apibrėžtos. Ir toks 13 kompromisas eina iki 148 pakeitimo. Viskas, kas kalba apie 8 dalį. Taigi aš pakeičiu savo paties pasiūlymą, kuris buvo pernelyg griežtas. Griežtas. 150. Pirmininkas pakeitimas, techninės normos maržo apskaičiavimams, techniniai protokolai, aš visiškai jį palaikau. 151. Ten kalbam apie finansinę priežiūrą, kurią vykdo ESMA bei rizikos mm, vertintojų, rizikos prisimėjų pasiūlymai. Aš čia pakeičiau savo nuomonę dėl naujausių faktų. Kolega Dominičiai pakeitimą aš norėčiau atmesti arba įtraukti į 13 pakeitimą. Skinner, 152 pliusas, o toliau klausimas susijęs su devintaja dalimi, kalbame apie bendrą europinį registrą dėl visų nebiržinių transakcijų. Esma turėtų viską reguliuoti bei prižiūrėti, bei užtruktinti skaidrumą iš karto po transakcijos ar sandorio. Čia yra vėl mm, keturi e, identiški prancūzijos kolegų pakeitimai, taigi puikiai dirba prancūzijos e, institucijos. Manau, kad nereiktų per nelikčiai mums rimtai viską žiūrėti. Taigi visi jie bus apimti 14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 na, kalba apie tai, kad neįmanoma standartizuoti tam tikrų produktų rinkoje. Tarpuskaita privaloma. Vos pranešimą, e, vos kiner pakeitimai, atitinkamai sutampa toliau 166 pakeitimas dėl tarptautinių normų. Čia klausimas, koks yra CCP tarpusavio saveikumo lygis. Nes Klins klausimą iškėlė tuo klausimu, mes girdėjome, kad yra, rizik, yra pavojus, kad rizika išauks dėl tos tarpusavio priklausomybės, dėl tarpusavio saveikumo tarp CCP, nes gali iškilti ir naujos rizikos, apie kurią šiandien nežinome dar. Taigi aš skeptiškai čia žiūrėčiau į šį klausimą. 171, mm, 172. Tuos reiktų patikrinti. Daliau nėra kitų pakeitimų. 12 punktas. iki 180 e, išskyrus konfank pakeitimą, čia jau per toli nueita. Visą kitą, manau, gali būti įtraukta. E, gal ir nepatiksiu Nikonfam, bet na, visų pageidavimų nepatenkinsi. Toliau. Gerai, galima gal kažką ir pakoreguoti, aš palankiai vertinčiau. 16 mm, kompromisinis nuo 184 iki 190, 193 Manau, kad čia tikrai vieninga mūsų praktiškai nuomonė, nes tai eina kalba apie nedidelius pakeitimus, taip ir iš esmės kompromisas yra. Ole Schmidt pakeitimas, taip. 191. Kai išvesinės priemonės yra naudojamas, kad nebūtų sukelta sisteminė rizika. 194, Swinburne, 195 iki 200 pakeitimo yra čia tam tikrų prieštarų dėl 15 punkto. Ponios Berės 199 būtų papildomas. Čia 14. Taip, tą pačią kryptimį. 102 Olė Šmit. Taip. 17 kompromisinis dėl 15 punkto. Dėl CDS, dėl a, sisteminės rizikos. Septyni kolegos pateikė pakeitimus ir mes sugebėjome juos apjungti į vieną kompromisinį. Toliau. 208 pakeitimas. eina kalba apie rinkos komp koncentracija, 80 procentų CDS ir eina kalba apie šešias stambiausias įstaigas. JP Morgan pirmo numeriu, Deutsche Bank ketvirtų numeriu iš tų šešių Golden Sachs, Morgan Stanley. Taip pat yra kitos iš tų stambiausių įstaigų. Ar reikia kažką daryti dėl rinkos koncentracijos? Uh, Man atrodo, kad um, čia nebūtų tinkama vieta apie tai kalbėti, taigi aš ponios kartie atmeščiau pakeitimą. Ponios Berės pakeitimas 209. Kalbama apie europinę dimensiją. Norima europinės CCP. Nešibilman pakeitimas. Pasisakyčiau už. 210 pirmininkės. Čia dėl įsipareigojimų nevykdymo, dėl to, kaip CDS kokį vaidmenį gali suvaidinti, netgi kai eina kalba apie um, valstybės skolas, kurių negalima pirkti. Taigi klausimas, iki kiek reikia reguliuoti CDS turint omenyje mūsų finansų sistemų veikimą? ketinimai mm, kaip ir geri, tačiau kalbant apie valstybės skolą, aišku, tai aktualus klausimas dabar, ar reikia kažkokių tai maksimalių viršutinių ribų. Um, čia dar neišspręstas klausimas, neaišku, iki kiek reikia eiti. Pamanyšiu, ir man mm, kiek kitaip formuluoja, taip, kad CDS kelia atitinkamą riziką, kurią reikia reguliuoti. Visiškai priešingai mes turime dabar nuspręsti. Aš pasakyčiau už Bulman variantą, e, o ne pirmininkės siūlomą variantą, nors su visą darmą pagarbą turiu tai pasakyti. Toliau dėl kitų pakeitimų, dėl ribų, dėl viršutinių ribų, dėl skaidrumo, biržų, dominyčių, mm, vietos valdžios institucijų. Nežinau, ar mes viską galime čia tikrai taip sureglamentuoti. Aš abejočiau. Dėl maksimalių viršutinių ribų balsų pakeitimas taip pat. Domenyčiai visų pirma taip. Aš čia būčiau už. Bet, e, ponia Konfan, dėja negalėsiu pritarti jūsų 216 pakeitimui. Dėl įsipareigojimų neįvykdymo, dėl dešimties metų, dėl e, to, ką krizė parodė, kad nėra tai nei kompleksiška, nei stabili sistema. Mm, sakyčiau, kad nereik... čia atmeščiau tą pakeitimą, kad tikrai nenusipelno čia tų, tų kaltinimų. Bulman 208, Dominici 218. Visos dėlės rizikos išvestinės finansinės priemonės. Taip, aš manau, visi galime sutarti dėl tos formuluotės. Visos taip pat ir įmonių išvestinės finansinės priemonės skirtingai vertinamos skirtinguose pakeitimuose. 18 kompromisinis pakeitimas. Turime Dominyčią Bulman, Podimatą, Gozės, Beres, Bulman. Manau, kad galima būtų atsižvelgti juos. Čia skirtumas tarp finansinių ir nefinansinių institucijų aš, įstaigų. Aš manau, kad galime mm, visi paremti 18 kompromisinį pakeitimą. Ir pabaigoju. Yra papildomų dar siūlymų. Yra ponios Gulard ir Ponas Gozės, pas, pono Bulman, ponas Berės, puikus pasiūlymas. Kalbam apie tai, kaip, kokie yra sutrikimai bendrame funkcionavime. Aš, aš pritarčiau tam siūlymui. Tai, kaip jau ir priartėjame prie pabaigos, dar yra papildomų tiesa punktų. 226, aš irgi sakyčiau pliusas, 236, atsiprašau, Verber 17-17b yra pakeitimų. Septyniolika A, siekiant didesnio koordinavimo tarp tautinių lygmenių, mums taip pat reikia europinio ligmens reguliavimo balsų, Dominičiai, Bulman, Gozės ir Konfung pakeitimas. 249. Pone Gula, ragina komisiją užtikrinti, kad Europos ir ne Europos reguliavimas visi turėtų galimybę prie, prieiti prie a, tarpuskaitos ir domenų saugyklos įsteigų, kurios e, yra ES teritorija, atitinkamai užtikrinant a, abipusiškumą, kai eina kalba apie prieigą prie informacijos. Čia eina kalba apie dabartinę direktyvą ir, ir labai aiškiai Mm, turime omenyje apie amerikiečių tarpuskaitos įstaigas, spalio pakeitimus, taigi jeigu jie turi galimybę prieiti prie mūsų CZP, tai turi būti apipusiškai užtikrinama, kad ir mes turėtumėm prieigą. Ir pabaigai, negula kalba apie mm, ateities teisės aktų svarbą mm, visiems rinkos veikėjams ir reikalingumą jos koreguoti iškilus reikiamoms aplinkybėms. Aš pasakyčiau už tai priekybą, žaliavinėmis prekiamis ir žemės ūkio produkcija turime čia atitinkamų pasiūlymų, kaip tinkamai spręsti šį klausimą. Aš konkrečiai aptariau kai kuriuos pakeitimus. Mes pabandysime, pasi, pasistengsime atsis, atsižvelgti į kolegų prašymus, atitinkamai juos atspindėti kompromisiniuose pakeitimuose. Mes pasitengsime tai padaryti šią savaitę ir tada jums išsintinėti. Ačiū. Been... Ačiū, tikrai labai naudinga buvo informacija šešėliniams pranešėjams, aš esu viena iš jų. Dabar turiu labai trumpą norinčių pasakyti sąrašą. Nežinau, šešėliniai pranešiai. Dominičia, ar jūs norėtumėt? Labai trumpai gal tada. Aggiungere, aspettiamo che vengano trasmessi compromessi. Ne, aš nenorėčiau nieko pridurti, palaukime, kol pasirodys kompromisiniai pakeitimai, tuomet juos galėsime nuodugniau apsvarstyti kartu su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Uh, okay, well, I'll take the floor as... Gerai, tuomet kaip Aldės šešėlinė pranešėja pasisakysiu. Jūs paminėjote keletą pakeitimų, dėl kurių nebuvote tikras, taigi aš labai trumpai juos pakomentuosiu. 131 pakeitimas dėl e, tam tikrų išimčių, kągi aš čia turiu omenyje, aš čia turiu tą pačią dieną omenyje, kad viskas būtų sutvarkyta prieš vykdant tarpuskaitą arba galima sakyti, kad šie du dalykai vyksta tuo pačiu metu. tai, dėl ko jau yra įvykdytas sandoris, turėtų tam būti ir įvykdyta tarpuskaita. 186 mano pakeitimas kalba apie kapitalų reikalavimą CDR, CRD4. Ir klausimo, ką tik įvykusiame klausime, taip pat apie tai buvo užsiminta. Galima kalbėti apie dvi šalės užtikrinimo priemonės, kurios taip pat yra patikimos kaip ir kitos priemonės, tai tokie patys kapitalo reikalavimai būtų, turi būti taikomi. 210 mano pakeitimas, aš tam kalbu apie e, CDS, kuomet yra tam tikrų interesų konkrečioje valstybėje. Čia aš sakau pažymį, žodį neuts vartoju nes turbūt yra ir kitokių priežasčių. Taigi, jeigu įmonė, tarkime, turi nemažai interesų atostogoms Graikijoje, tai jie galbūt nori apsisaugoti nuo rizikos. Ir viena iš priemonių būtų pritaikyti kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo 237 pakeitimas, gan įdomus. Jame aš kalbu apie emisijų leidimus. 237 pakeitimas. Ten kalbama apie emisijų leidimus. Daug kas to pakeitimo nesuprato. Paprastai šį klausimą labiau svarsto aplinkosaugos komitetas, tačiau jis yra svarbus ir mūsų ekonomikos reikalų komitetui. Tokiu būdu mes turime galimybę geriau apžvelgti rinką arba priremti rinką prie sienos. Tai tiek dėl mano pačių pakeitimų Sven. Jūs nebuvote šešėlinis pranešėjas? Paskal, prašom. E, kažkokių klaidų ryškiai įsivėlė čia sekretariato darbe, nes jūsų pavardė yra minima. Dabar Paskal, prašom. Aš tik noriu pabrėžti, kad daugeliu atveju, kur pakeitimai mm, prancūzų kalba buvo panašus, nors ir iš skirtingų frakcijų, mano atveju tikrai aš pastebėjau tą. Ta Na, nežinau, kai kas galvoja, kad ponas Langen čia tiesiog kažkaip tai į tai taikėsi, man taip netrodo. Manau, kad iš tikrųjų reikia siekti kompromisų. Apgailę stavo, neturėjome galimybės su pranešėju visko kol kas aptarti. Kay, did you wish to... Oh, Miss Langen wants to... Ponas Langen. Ništa. Na, nediskutavome ne dėl to, kad nesėkmingai planavome, bet dėl to, kad E, dėl Veliko atostogų 14 dienų truko pakeitimų vertimas. Aš negaliu atsakyti už Veliko atostogų nedarbus. Ačiū. Well, we, we, we, we're all struggling with the workload in general. Taip, dėl darbo krūvio mums visiems kyla problemų. Okay. Taip, labai daug darbo įdėta į šių kompromisinių pakeitimų parengimą ir aš tikrai nekantrai laukiu detalių, išsamių, konkrečių formuluočių. Tačiau atsižvelginti tai, kas buvo pasakyta šiandien, aš galvoju, gal reikėtų į dar vieną dalyką reaguoti. Finansų rinkos dalyviams galbūt reikia nustatyti tam tikrus tikslus pagal turto kategorijas. Ir tai galbūt paspartintų tarpuskaitą, nes CDS rinka gauna 95 procentus produktų, kuriems yra taikoma tarpuskaita. Taigi mes galbūt turėtume pagalvoti ir paskatinti komisiją į, įtraukti ir tokį pasiūlymą ateityje. Pirmininkė, ponas Ferber. Ačiū. Manęs buvo paprašyta paaiškinti 37 pakeitimą, nors man jis ir taip aiškus. Aš tikrai pripažinsiu, kad pranešėjas teisinga intuicija turi ir 37 pritarė, 100 ne. Mes čia kalbame apie tai, apie ką kalbėjome per klausimą, būtent apie tai, kur turi vykti mm, pati priekyba, kad ten turi galioti tos pačios taisyklės kaip ir visur, visur kitur. Tiek trumpai paaiškinsiu. Ta aišku, džiaugčiausi, jeigu mums būtų privalu pateikti paaiškinimus pakeitimams ir kad atsirastų paaiškinimams vietom, vietos ir tikrai sunku viską atskirti be pagrindimo, MIFID, ne MIFID institucijų skirtumas, tai labai akivaizdu bankas tai ir ne bankas, toksai būtų skirtumas. Ir ne bankas nepaklūsta MIFID reglamentavimo, bankas paklūsta. Tikrai gerai, kaip ponės Langen savo intuiciją pasinaudoja aptardamas pakeitimų sąrašą. Pone Langenai, E, techninė mm, problema teikiant pranešimus savo iniciatyvą pakeitimų pagrindimų nereikia tik dėl, teikiant pakeitimus dėl teisėkuros dokumentų. Thank you, Madam Chair. I think, uh, uh Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Langen. Jūs tikrai buvote labai užimtas. Ar jūs apskritai atostogavote per Velykas? Jūs labai daug apie ką kalbėjote. 112 pakeitimas, mano nuomonė, yra esminis. Jūs norite kiekvienu konkrečiu atveju uždrausti tam tikrus instrumentus. Ar teisingai supratau? Taip, mums reikia ir šmaikštolio. E, šiandien vyko klausimas, išgirdome ir kritinių pastabų, jūs pasakote už uždraudimą. Teisingai jūs supratau, ponas Žiūrė atsakė į šį klausimą ir jis teigia, kad tai nebūtų naudinga priemonė. Atsižvelgiant į tai, ką sakė pono Žiūrė ir ką teigia Prancūzijos vyriausybė, jie yra jūsų pusėje, ponė Langiantė, galbūt ir į juos dėlėtų įsiklausyti, nes tai nebūtų naudinga. Said he was in favor of your amendment 200. Jis pasisakė uh, už jūsų pakeitimą, 200 pakeitimą. Viskas labai paprasta, ar jūs norite tą uždrausti ar ne? Ich sehe ich seh jetzt den Widerspruch zwischen... Regiu tam tikrą prieštarą, siekiu uždraukti CDS ir tą įspėjimą, kurį nori pasakyti ponas Olė Šmit, e, taigi ko mes čia norime uždrausti ar įspėti? Alle Dinge, die hier... Äh, Visi visiems e, sprendimams reikia daugumos, todėl jeigu mes norime nuspręsti, turime rasti daugumą, viskas labai paprasta. Well, Ole Schmidt was, I think, the last. Ole Šmit, man atrodo, buvo paskutinis kalbėtojas, daugiau niekas neduoda man ženklo, kad nori pasisakyti ponas Langin. Ah, right, Kągi, norinčių pasisakyti daugiau nėra, tai gal jūs norite apibendrinti diskusijas? Tiesiog nuostabu, ačiū visiems, tikiuosi, jog po mano trumpo pasisakymo pirmininkė baigs mūsų posėdį. Uh, ačiū. Kaip buvo sakyta, dabar vyksta dėrybos dėl galutinės balsavimo datos. Dabar posėdį baigiame. Dar turime koordinatorių posėdį, kuris vyks čia nuo 18.30.